Bonjour à tous. Buenos días. Good morning. <laughs> Labas rytas visiems. Ačiū, kad susirinkote. Bruselis šiandien labai gražus rytas. Kai kurie mūsų svečiai, prelegentai šį rytą labai sunkiai vyksta į parlamentą, nes labai <clears throat> didelės pūstis, bet mes vis tiek turėtumėm pradėti posėdį tam, kad išnaudotumėm kuo geriau laiką. Dėkoju, kad susirinkote į šį klausimą apie prieglopščio sistemą. Apie taip vadinamą prieglopščio paketą. Taigi, kaip Libė komiteto pirmininkas, aš pradėsiu šį klausimą. Kaip piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas, norėčiau priminti, koks yra svarbus šis paketas. Lisabonos sutarties trečiajame ramstyje Lisabono starties, kuri 2009 gruodį galų gale buvo priimta. Tai buvo labai dėlis žingsnis į priekį, išreiškiant politinės ambicijas, konstitucinės dimencijas, jei taip galima pasakyti, visos ES. Tai taip pat buvo labai didelis žingsnis piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Libe, komiteto, Libe komitetas tapo vienas svarbiausių komitetų teisės aktų regi, rengimo procese Europos Sąjungoje, ypač mūsų srityse, piliečių laisvių, teisingumo, vidaus reikalų, e, sienų tvarkymo tiek vidinio, tiek iš, vidinių, tiek išorinių. Taip pat ir sprendžiant apie piliečių ir visų žmonių padėtį, tų, kurie atsiranda ar gyvena ES teritorijoje. Ar tai būtų ES piliečiai, ar jie būtų užsieniečiai, ar jie būtų prašantis prieklopšio asmenys, pabėgėliai, asmenys, kurie prašo pagalbos, bėga ES netekę vilties šitos, šitie svarbus klausimai ir patenka į mūsų komiteto kompetenciją pagal 67, nuo 67 iki 69 ES veikimo sutarties e, straipsniuose yra įtrauktos pagrindinės nuostatos mūsų darbo. Taigi, Mūsų, mes gavome šitą iššūkį ir nusprendėme jo imtis pagal, dirbant pagal tą planą, kuris buvo priimtas pagal Stokholmo programą 2009 metų gruodį pirmininkant Švedijai. Jis buvo pradėtas ruoštas, ruošti pirmininkaujant Švedijai, buvo priimtas pirmininkaujant e, Ispanijai šiek tiek vėliau, 60 nu, metais, ir buvo ten numatytas penkių metų laikotarpis įsivažiuoti į Lisabono sutartį, taip sakant. Ir mes būtent dabar tai darome, e, kelias nelengvas, ir kai kurie svarbus dokumentai šiek tiek vėluoja jų prieimimas ruošimas šiek tiek vėluoja, atsižvelgiant į tą planą, kuris iš pat pradžių buvo nustatytas. Na, bet mūsų pareiga yra šitą darbą mm, vykdyti, siekti tikslų, kurie buvo nustatyti Stoholmo programoje. Taigi todėl, siekdami paspartinti darbo ritmą, tarp, tarp institucinio bendradarbiavimo darbo ritmą. Mm, per TVR ministrų taryba prasidėjus Lenkijos pirmininkavimui, Sopote vyko ši taryba. Aš iškėliau mintį sukurti tarp institucinio bendradarbiavimo grupę. Tai būtų komisija, parlamentas ir taryba. Jie dirbtų kartu ir paspartintų prieglopšio paketo prieimimą to pagrindinių dokumentų. Tai būtų e, Eurodakas, kvalifikacijos procedūra, tarptautinė apsauga, visas šis svarbus paketas. prieimimo sąlygos, prieglapšio procedūrų direktyva ir, ir perkeliamo kitą gyvenamą vietą dokumentas. Taigi viso, visas šitas svarbus paketas, šie svarbus dokumentai, kuriems vadovauja kit, vis kitas pranešėjas Libė komitete. Lenkija pirmininkaudama ėmėsi šios minties ir pirmininkaudama aktyviai dirba šią linkme su taryba ir su Libe komitetu parlamente. Mūsų komitetas labai noriai bendradarbiaudamas eina į priekį. Mes darome pažangą. Taigi, dėkojame dar kartą ponui ministrui, ponui Milleriui, jisai atstovauja Lenkijai kaip pirmininkaujančiai šaliai, už jo asmeninį įsitraukimą ir, ir entuzijazmą vykdyti šios darbus. Jis kiekvieną savaitę dalyvauja Libė komiteto posėdžiuose parlamente užsirašo kiekvieną gerą mintį ir stengiasi rasti konsensusą, rasti bendrą sprendimą. Taigi dar kartą Jums dėkoju už tokį stiprų įsitraukimą ir darbą siekiant šį prieglapšio paketą galų gale priimti, baigti svarstyti. Taigi, dabartinė direktyva, laikina apsaugos direktyva, kol kas nebuvo panaudota, nėra aiškaus paaiškinimo. Bendroji ES gyvenimo vietos pakeitimo programa kai ES kaimynai visur Šiaurės Afrikoje ir mm, aplinkui. E, šitas dokumentas irgi dar nėra iki galo galiojantis. Taip pat ir solidarumo e, straipsnis, 80 straipsnis yra labai svarbus, jeigu kuri nors šalis turi susidoroti su krizės situacija kažkur taip ties išorinėmis ES sienomis, žinotų, kad žinotų tokia šalis, kad jinai nėra palikta viena e, toje krizėje, e, spręsdama tuos sunkius padarinius. Taigi šiandieną turime daug svečių, prelegentų dalyvaujančių mūsų klausimuose, taip pat dalyvauja ir pranešėjai, kurie yra atsakingi už atskirus dokumentus. Ir mes pradėsime kalbėti apie prieglapšio paketą. Ir stengsimės rasti bendrą poziciją, išsiaiškinti nesusipratimus ar ne, tas vietas, kurios yra uh, kuriuose yra įvairiausių nuomonių, išklausysime į, įvairias pusės, įvairias šalis ir tikimės, kad taip paskatinsime bendrą pasitikėjimą ir taip padėsime pirmininkaujančiai Lenkijai taryboje, kur iškilo irgi tam tikrų problemų. Padėsime, tikimės Lenkijai e, pasistumėti su prieglopščio paketu. Taigi, dėkoju ministrui ponui Milleriui už jo asmeninį susidomėjimą ir perdodu jam žodį tam, kad spėtų visi mūsų svečiai pasisakyti, kaip yra numatyta programoje. Taigi, min, ponė ministrė, e, ponas Milleris yra vidaus reikalų ir administravimo ministras Lenkijoje, jisai atstovauja Lenkiją kaip pirmininkaujančiai šaliai ir jis e, pirmininkažio šalies vardu ir tarybos vardu pristatys dabartinę padėtį. Taigi, ministrė, prašom. Ačiū, pirmininkė. Pone ir ponai. Visų pirma, norėčiau priminti Jums šių metų Liepos įvykius. Šio komiteto pirmininkas inicijavo uh, bendarbiavimo procedūros dėl bendros prieglopščio procedūros pakeitimus. Ir manau, kad be šio komiteto pirmininko darbo mūsų visi procesai visai kitaip judėtų. Pirmininkaujantį Lenkiją ieško sprendimų tarp tarybos komisijos parlamento iš tikrųjų nelengvas tas darbas. Mes galvojame apie įvairias metodikas. Galėtumėm, pavyzdžiui, tęsti diskusijas, toliau aiškinti, kodėl teikiamos vienokios ar kitokios nuomonės. Bet pirmininkė, jūsų iniciatyva buvo, kad reikia nebiurokratizuoti mūsų santykių O priešingai, kai kalbame apie ES ir jos artimiausias kaimynės, turime sutelkti dėmesį į mūsų bendrapiliečių poreikius, turime galvoti apie įvairius kontaktus, kurie gali mūsų poziciją suartinti. Taigi noriu labai padėkoti Jums, pirmininkė, už Jūsų iniciatyvas, kurios leido tikrai mūsų darbui pasistumėti į priekį. Dabar kalbant apie bendrą prieglopščio paketą, pirmininkaujančiai Lenkijai tai yra vienas iš prioritetinių klausimų. Mes galvojame, kad 2011 metų antras pusmetis, tai tikrai labai svarbus momentas varstyti tokį paketą, ne vien tik tai dėl humanistinių aspektų, bet ir dėl visų pasikeitimų, kuriuos stebime taip pat ir valstybėse narėse. Taigi dėsime visas pastangas, kad būtų įmanoma užbaigti darbą dėl šio paketo. Tačiau reikia turėti omenyje, kad 2012 metai yra numatytas terminas šiam darbui užbaigti ir tas terminas yra didžiulis iššūkis ir mums, ir aišku, ir Danams, ir Kiprui, kurie perims pirmininkavimą. Tam, kad darbus užbaigtumėm laiku, mums reikalinga tvirta politinė valia. Be iškaus politinio ryšto, stiprios politinės valios, aišku, ne jokia darbo grupė, komitetas ar ekspertų komanda nieko negalės iki galo padaryti. Taigi, visų pirma, mums reikalingas kompromisas tarp valstybių narių. Nebus lengva tokio kompromiso pasiekti. Kodėl? todėl kad pasidalymas tenkančia našta nėra tolygus. Trečių šalių piliečiai teikia mm, e, savo e, prieglopšio prašymus pirmoje valstybėje narėje, kurią patenka. Taigi tai valstybėje narėje našta tenka didžiausia. aišku, prieglapščio prašytojai irgi nevienodai vertina skirtingas valstybės narės. Visų pirma, aišku, jų akis krypsta į tam tikras konkrečias valstybės narės. Ir galima daryti akivaizdžiai išvadą, kad ta našta todėl ir, ir pasiskirsto netolygiai. jau yra praėję trys mėnesiai ir galiu pasakyti, vertindamas šį darbą, kad e, bendarbiavimas buvo labai konstruktyvus. Kokia yra dabartinė dėrybų situacija? Teisiniai aktai, prie kurių prieimimų mes labiausiai prieartėjame, visų pirma, tai būtų kvalifikavimo direktyva ir taip vadinamosios koreliacinės lentelės, atikties lentelės. Per paskutinę tarybą buvo priimta pozicija. Dėl lydinčių dokumentų. Dabar antroji direktyva, taip vadinamoji prieimimo direktyva pirmininkaujantį valstybę į darbo grupių lygmenių užbaigė pirmąjį svarstymą, taip pat yra jau ir kompromisiniai pasiūlymai pateikti, valstybės narės gan palankiai juos sutiko bent jau iki šiol. Ir dabar be abejo tęsime labai intensyvų darbą šiuo klausimu. Dėl Eurodac reglamento. Čia nedaug kas pasikeitė. Mes dar laukiame, kol komisija pateiks reglamento projektą naują. Mes tikimės, kad dar spalį tai įvyks. Čia šioje srityje sakyčiau, kad sudėtingiausias dalykas galbūt būtų Dublino reglamentas dėl taip vadinamosios ypatingosios procedūros. Rugsėjo 22 dieną Dauguma valstybių narių taryboje paprieštaravo tokio ypatingojo mechanizmo įvedimui. Tai būtų mechanizmas, kuris leistų sustabdyti perkelimus pagal Dublino procedūrą, esant ypatingai situacijai. Ir nors taryba susitarė dėl tolesnio darbo, dėl ankstyvojo įspėjimo sistemos, uh, tokia sistema turėtų apimti taip pat ir prieglopščio vertinimo mechanizmus. Dėl tokios sistemos prieštaravusių valstybių narių nebuvo. Pirmininkaujanti valstybė paprašė dar komisijos pateikti papildomų elementų, kad būtų galima darbą paspartinti. Dėl procedūrinės direktyvos ir atitinkamų dokumentų jau pirmininkaujantį valstybę yra surengusi bent kelis sutikimus um, prieglopščio procedūros kontekste ir pirmasis svarstymas jau įvyko. Spalio penktą dieną buvo pateiktas pirmasis kompromiso variantas mes sugebėjome išryškinti pagrindinius elementus, kurie būtų labai svarbus pirmininkaujančiai valstybei toliau rengiant kitus kompromisinius tekstus. Mes taip pat ėmėmės atitinkamų žingsnių, kad būtų galima supaprastinti procesus susijusius su mm, viso paketo dokumentų rengimu, kad viskas vyktų sparčiau ir sklandžiau. Noriu paminėti mm, darbo grupę, kuri palaiko ryšius tarp tarybos, parlamento ir komisijos, būtent kaip pirmininkas šio komiteto ir pasiūlė. Manau, kad tie trys susitikimai, kurie jau yra įvykę, leido realiai pakeisti atmosferą ir tikrai sukurti uh, užtikrinti, kad būtų daugiau geros valios, kad būtų galima lengviau ieškoti e, kompromiso. Dabar, gerbėmi lybė komiteto nariai, aš labai tikiuosi ir tolesnio konstruktyvaus darbo šiuo klausimu. Jeigu mums pavyks ir kitus elementus iki šių metų gruodžio realiai pastumėti į priekį, tai aš tikrai galėsiu ramiai pasakyti, kad iki 2012 metų pabaigos visas paketas galės būti patvirtintas. Ponios ir ponai, noriu dar kartą padėkoti Jums už tai, kad Jūs labai padedate mums dirbti dėl šio paketo. Ačiū, puikiai žinia, kad turime tokią tvirtą valią iki 12, 2012 metų užbaigti darbą dėl šio paketo. Ir tai dirbs visas trejetas pirmininkaujančių valstybių - Lenkija, po to Danija ir Kipras. Tai tikrai labai džiugiai nuteikianti perspektyva. Ypač turint omenyje visus tos sunkumus, su kuriais buvo susidurta iki šiol šiame darbe, tuos sunkumus ypač pačioje taryboje. O dabar Marija Arsenijus, ji atstovauja komisarės Malstrom biurui, kadangi tai yra vidaus reikalų biuras, ji Pone Arsenis atstovauja komisijai. Taigi prašom jums žodis. Labai ačiū. Leiskite pirmiausiai pasveikinti jūsų komisijos Malstrom vardu. Jis negalėjo šiandien dalyvauti. E, nes klausimai šiaip jau organizuoti pačiu laiku ir noriu pasveikinti Libę komitetą. Taigi artėja 2012 metai ir jeigu norime pasiekti savo tikslą, tai yra sutarti dėl bendros prieglapščio sistemos, tai tikrai nereikia gaišti laiko bendros Europos sistemos pagrindas jau sukurtas keletą metų. Ir vis dėlto kol kas nacionaliniai skirtumai yra dar neraminančiai stambus. Praeitais metais apie 50 tūkstančių prieglosio prašytojų atvyko į Prancūziją, maždaug tiek pat į Vokietiją, apie Tuo tarpu tik 35 kreipėsi dėl prieglopščio Estijoje. Aš žinau, kad e, šalių dydis taip pat skiriasi, bet vis dėlto e, srautai labai skiriasi. E, Niderlandai pripažino pabėgėlių statusą maždaug 44 procentų besikreipsių, tarp Airija tik tai 1,6 procentų. Vėlgi, atotrukis didžiulis. Taip pat buvo didžiulių netoligumų ir e, pagal srautų kilmę, tai iš Irako, iš Čečenijos, iš kitų. E, ir vėlgi vienose valstybėse narėse pripažintas e, priglapščio statusas buvo 3-4 procentam, kitose tuo tarpu 85-90 procentų. Taigi, nepaisant to, vis dėlto visos valstybės narės laikosi tų pačių vertybių, mes e, pasirašėm tas pačias svarbės tarptinės konvencijas, tokias kaip Ženevos konvencija pabėgėlių klausimų E, kuri beje šiemet e, šves savo 60-metį. Ir e, kaip dar geriau būtų galima pažymėti šį jubiliejų, jeigu nesutariant dėl bendros uh, prieš susitikimų politikos. Šitie skirtumai, kurie egzistuoja šiandien, iš tikrųjų byla apie tai, kad priekaščio prašytojai tarsi žaidžia loterijoje. Jie patys yra šiek tiek pasimetę, kur geriausia būtų kreiptis. Pirmiausia, be abejo, vyksta į tas šalis, kur daugiausiai yra šansų sulaukti to pabėgėlių statuso. Uh, Dabar apie 10 valstybių narių sulaukė 90 procentų e, visų prašymų dėl prieglopščio ir tai reiškia, kad e, likusios 17 valstybių narių galėtų padaryti daug daugiau. E, kad šiek tiek pagentume padėtį, komisija pasiūlė tam tikrų teisės aktų, kurie leistų suvienodinti, harmonizuoti taisyklės. Tai reikštų, kad visos valstybės narės, nesakydamas savo teisų, galėtų vis tik labiau koordinuotai derinti savo veiksmus šioje srityje. Tai reiškia, kad pabėgėlių, po prieglapšio prašytojai būtų vertinam daugiau mažiau vienodai visoje ES ir visoje ES daug maž turėtų tos pačios šansus gauti tarptinę apsaugą. Vertinant komisijos e, poziciją, e, kokia yra dabar padėtis dėl detalių pasiūlymų. Mes kalbame apie apimimo sąlygas. Dabar galiojančios sąlygos yra pakankamai lankščios interpretuoti valstybėse narėse ir tai reiškia, kad prieglušio prašytojai šiandien nesulaukia vienodų sąlygų, vienodo požiūrio visoje Europos Sąjungoje. Jau tik prieš tris metus mes pasiūlėme harmonizuoti šią sritį, e, siekdami, kad e, tos pačios sąlygos, tos pačios e, pragyvenimo sąlygos būtų suteiktos pabėgėliams Europos Sąjungoje. Tačiau valstybės narės kritikavo šį pasiūlymą, sakydamas, kad pasiūlymas per daug detalus, per daug brangus įgyvendinti ir taip toliau. Komisija įsiklausė šią kritiką ir praeitų metų, e, tai šių metų, atsiprašau, birželį pateikėme naują pasiūlymą ir tikiuosi, kad tai suteikia naują impulsą dėrybams. Manau, kad e, šie klausimai taip pat yra savočkas įrodymas. Taip pat gera naujiena yra tai, kad e, Lenkija perėmusi pirmininkavimą, išreiškė ryštą nepleisti šios svarbios bylos. Kalbame apie prieglapščio procedūrų direktyvos peržiūra, mm, kuri taip pat vyko šiuo metu vasarą. Ši direktyva dabar turėtų e, suteikti aiškias sąlygas, aiškias taisyklės, e, e, kad prieglapščio prašymai būtų vienodai apdorojami visose valstybėse narise, kad būtų išlaikomas visos žmogaus teisės ir kad taip pat būtų remiamasi precedentinė teisė tam, kad būtų galima vėliau uh, lengviau vykdyti teisinės procedūros dėl apeliacijų. E, visų pirma, tai susijęs su e, taip pat e, tinkamumo direktyvos, tinkamumo prieglašų steigti direktyvos peržiūra. Dabar pasiekime galutinį darybų etapą, nes tai yra labai svarbi detalė visame darybų pakete, labai svarbus elementas. Ir puiku, kad Libija, taip pat ir Koreperas iš esmės pritarė šiam naujam pasiūlymui. Aš manau, kad jeigu greitai patvirtintumėm šį dokumentą, tai pasiūstų e, pozityvų signalą, kad institucijos geba susitarti ir tai leistų paspartinti darybas dėl likusio paketo dalių. Galų galia turime Dublino reglamentą ir atrodo, kad visos suinteresuotos šalis sutarė, kad Dublino sistema turėtų ir toliau likti ketinių pamatų e, Europos e, prieglapščio politikoje, tačiau yra tam tikrų nesutarimų, kaip prie to prieiti, kaip tai pasiekti. E, Jeigu Dublino sistema liks per daug nepajudama, tai e, valstybės narės turės e, atsiskaityti ir sistema veiks tik tada, jeigu valstybės narės vertins, jog tai yra sąžiningas sutarimas. E, Pirmininkai, Lenkija pasiūlė sukurti nuolatinio stebėjimo ir ankstyvo perspėjimo mechanizmą kas leistų mums aptikti ankstyvame etape kažkokius tai nesklandumus. Tas be abejo susipintų pasitikėjimą sistemą, savitą pasitikėjimą. Na ir be abejo, tai gali būti sunki našta, mes galėtume tai padaryti. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad jeigu visose valstybėse narėse nebus vykdoma gera stebėsena, tai ir ankstyvo perspėjimo sistema neveiks. Uh, Na, turbūt visiems yra aišku, kad mes norime sustiprinti bendrą apsaugos e, lygį, norime atsisakyti minimalių apsaugos standartų ir perėti prie bendrųjų aukštų apsaugos standartų. Taigi reikėtų nutraukti šitą loterijos žaidimą, kurį aš anksčiau minėjau, kuris dabar sudaro dėl to, kad e, dabartinės taisyklės esame trūkum ir valstybės interpretuojas nevienodai. vienodai. E, tikiuosi, kad šiandien per likusią dienos dalį jūs aptarsite įvairias e, sudėtingas e, pusės, tokias kaip vaikų prieglapščios teikimas, nevienodas elgesys su prieglapščių prašytus ir panašiai. Ir aš labai tikiuosi, kad taryboje ministrai taip pat prieis prie visiems primtino sustarimo. Komisija be abejo mėgins paskatinti šį procesą, tarpininkaus, jeigu reikia, ir padės susitarti. Tačiau, kalbant apie bendrą Europos prieglapšio politiką, vien tik tai teisinėms priemonėmis jos nesukursime. Mums taip pat reikia užtikrinti praktinį bendradarbiavimą tarp nacionalinių prieglapščių steikimo valdžios institucijų ir geriau koordinuoti tą praktinį bendradarbiavimą, padėti valstybėms narėms. E, dabar mes turime tą Maltoje įsteigtą prieglapščio steikimo e, palaikymo instituciją. E, nuo praeitų metų. E, taip pat turime praktinės priemonės, tokias kaip Europinė darbo tvarkė, e, pagal kurią mokymai turėtų būti organizuojami visame e, Europos žemynė ir taip pat turėtumėm geriau įvertinti, kurie mechanizmai pasiteisina, kurie ne. Taip pat ketiname paskelbti kilmės šalies ataskaitą tam, kad valstybės narės turėtų bendrą pagrindą priimdamas sprendimus. Na ir taip pat bus ketinam ketinama taip pat e, suteikti techninę pagalbą tom valstybėm, kas patiria ypatingai stiprų spaudimą. Be to komisija parengė komunikatą solidarumo klausimu. E, e, čia turėtų būti išvardinas ir jau esamas priemonės, ir taip pat pateikta pasiūlymų, kaip veiksmingiau panaudoti šias jau egzistuojančias priemonės. Ir tuo pačiu mes pabrėšime, kad valstybės narės pirmiausiai turi sutvarkyti savo kieme. E, Taigi prieš kreipdamas e, solidarumo, e, prašydamas solidarumo iš kitų, jūs turite pirmiausiai pačios įgyvendinti um, atitinkamas priemonės. Vėlgi tuo siekiama sustiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių, e, siekiama užtikrinti, kad teisės aktai būtų pagristi atitinkamais ir deramais teisiniais veiksmais, skaitant stebėsaną, įvertinimą, gebėjimų stiprinimą, na ir pasitikėjimą stiprinimą. Solidarumas turi būti ne tik tarp valstybių narių. Solidarumą reikia demonstruoti taip pat ir su kitom valstybėm. Ir taip pat turime rodyti solidarumą tiems e, labiausiai pažydžiamiams asmenims, kurie dabar tiesiog yra kaupiami tose pabėgėlių stovyklose. Tam mes sukūrėme įvairias regionės apsaugos programas, komisija taip pat yra e, pasirengusi ir toliau e, stiprinti perkelimo programas kaip vieną iš gerų sprendimų. Tam mes siūlytumėm jau 2009 metų primtą mm, perkelimo programą toliau tobulinti, e, nes tai pasirodė pakankamai stipri priemonė demonstruojantį solidarumą ir mes ragintumėm, kad parlamentas bei taryba iki metų pabaigos e, pasiektų tolesnių sutarimų dėl šio mechanizmo tobulinimo. Taip pat e, komisija ketina parengti uh, E, naujų iniciatyvų pagal naują prieglapščio ir migracijos fondą, e, panaudant jo lėšas, e, kurios numatys naujajame biudžete, kad šitie perkelimai būtų vykdomi dar veiksmingiau. Ir kai kalbame apie kiekvieną regioninę apsaugos programą, mes suprantame, kad mm, kyla sunkumu, bet mes vis tik tai E, pasisakytumėm už tai, kad ES vyktų daugiau tų perkelimų, e, kadangi tai yra labai svarbu ir labiausiai pažįsčiam pabėgėlių grupėm ir tom valstybėm nariam, kurios e, pirmiausiai ir vykdo tas regioninės apsaugos programas. Manau, kad tai būtų galima suderinti su nacionalinėmis prieglobščios teikimo programomis. Šios regioninės programos pasirodė sėkminga priemonė, iš tikrųjų jis prisidėjo prie gebėjimų stiprinimo, pirmiausia, tose valstybėse, kurios vykdomas E, bet to šios programos paprastai vyksta netoli kilmės valstybių ir tranzito valstybių. Na ir dabar mes įgyvendiname šitokias regioninės e, apsaugos programas, visų pirma, Rytų Europoje. Taip pat mes ketiname e, organizuoti panašias programas Šiaurės Afrikoje, apimant Egiptą, Libiją ir Tunizą. Tikėkime, kad tai bus įgyvendinta iki metų pabaigos. Taip pat mes perenkime RPP E, pėdesnė Afrikos dalyje. Čia, ši programa būtų orientuota į pirmiausiai Somalio pabėgėlius. <clears throat> Į kai kurias kitas kaiminės valstybės e, tikimės, kad e, bus suteikta naujų lėšų, kurios leis toliau plėsti šias regioninės programas, teikti naujas programas. Na ir apibendrindama, ponai ir ponius, aš norėčiau pasakyti, kad mes be abejo turime dar daug padaryti, kad pasiektumėm e, bendro tikslo, tai yra sukurtumėm bendrą Europos e, apsaugos. E, pabėgėlių e, priegalčio steigimo programą. E, tai ambicingas tikslas, bet jis turi savo prasmės. Taigi, manau, kad e, parlamentarai taip pat vertai galėtų skirti dalį savo energijos šiam tikslu pasiekti. Labai svarbu būtų, kad iš tikrųjų būtų parengti kokybiški teisės aktai, kurios lydėtų bendrą praktiką ir solidarumo aktai. Ačiū. Dėkojame. Dėkojame poniai Arsenius už apžvalgą e, to, ką daro komisija, kokiu iniciatyvu įmasi komisija šis ryties, siekdama atverti duris naujai bendrai prieglapšio politikai ir pirmiausiai siekdama pagelbėti tarybai e, išspręsti sunkiausius klausimus, būtent tokius kaip Eurodok ir Dublino reglamentas. Na dabar perėmėme prie kitų svečių. Noriu tik pasakyti, kad jis jau buvo minėtas ne kartą, tai yra būtent svarbus naujasis prieglapščio, Europos prieglapščio biuras, kuris buvo įsteigtas Maltoje netaip seniai. E, na ir neseniai buvo paskirtas taip pat vykdomasis direktorius, ponas Robert Visser. Jisai atsiprašė, kad negali dalyvauti šiame renginyje, nes dabar E, e, yra išvykęs į JAV irgi su oficialiais reikalais. Tačiau be abejo mes kvietėme jį dalyvauti šiuose diskusijose. Taigi dabar perėsime prie ponios Tina Aketoft, kuri yra migracijos pabėgėlių ir gyventojų e, komiteto Europos tarybos parlamentinėje asamblėje narė. E, jinai pakalbės apie migracijos klausimus, žodį suteiksime jums ir iš anksto noriu jums padėkoti, jeigu e, pagelbėsite mums šiek tiek pasivyti reglamentą, kadangi mes jau šiek tiek atsiliekame nuo darbo tvarkės. E, mums dar liko 10 minučių ir po to laukia kita sesija, bet to turime ir kitą kalbėtoja, ponia Galik, taigi jeigu jūs turėsite vis tai omenyje ir kalbėsite kuo trumpiau, tai aš bus labai dėkingas. Ačiū pirmininkė. Na, pasistengsiu, bet man irgi reikia šiek tiek laiko. Labai džiaugiuosi, kad esu pakviesta į e, šį posėdį ir manau, kad mums reikia kuo daugiau bendradarbiauti. Manau, kad per penkias minutės nespėsiu išsakyti visko, ką esu pasiruošusi Klausant žiniasklaidos, atrodo kartais, kad pabėgėliai prašosi prieglapšio daugiausiai pietų e, Europoje iš Afrikos, bet taip nėra. Ir iš tikrųjų iš Afrikos atbėgusių į Europą buvo netaip jau ir daug. Žinoma, kai kurie e, regionai Europoje jaučia ypatingą įtampą, e, bet reikia matyti visą kontekstą, net jeigu iš tikrųjų yra daug pabėgėlių prašančių prieglapščio, e, nėra taip, kad jie plūstų. Visos ES narys turi tuo rūpintis. Parlamentarinė asamblėja nesiniai išreiškė susirūpinimą dėl, e, dėl prieglopščio sprendimų Europoje nepakankamos kokybės. E, vienoje ar kitoje šalyje prieglapščio mm, padėtis labai skiriasi skirtingose šalyse. E, dešimtaisiais metais Maltoje, Latvijoje ir e, Olandijoje buvo maždaug 60-50 procentų priimta iš mm, pirmą kartą prašančių prieglapščio, o Airija 98 procentus atmetė, o Graikija 27. E, Net vienoje šalyje kartai šita padėtis yra skirtinga o jau pačioje ES ypatingai. Anksčiau buvo kalbama apie prieglopšio loteriją, kurią visi, kurią visi matome. Tai tiesa, kad iš skirtingas valstybės narės bėga pabėgėliai skirtingų šalių. Taip pat yra ir skirtingų pabėgėlių grupių tose pačiose šalyse. Pagal statistiką Italijoje 95 procentai e, iš Somalio atvyko, o Ispanijoje tik tai 7 procentai buvo iš Somalio, o Graikijoje nebuvo ne vieno leidimo išle, išduota. Suomijoje 89, o Junktinė karalystė 21, taigi labai dėlis skirtumai. Reikėtų pasistengti pagerinti šitą padėtį, rasti priemonės, tinkamas priemonės ir jas vykdyti. Tačiau pasinaudoti progą ir pabrėžti du dalykus, kurį asamblėjai e, paskutiniu metu kelia ypatingą susirūpinimą. E, tai moterų pabėgėlių padėtis ir e, Romų pabėgėlių padėtis. Pirmiausia, dėl moterų. Rezoliucijoje dėl prieglopšio reklam, rekomenduojama ES būti jautriai e, lyčių aspektui. Moteris yra jautresnė grupė, bet taip pat jos yra labiau persekiojamos. Nors e, kartais persekiojimo priežastis yra ta pati kaip vyrų, bet kartais tas persekiojimas kitaip būna išreiškiamas, kai kalbame apie moterį. Ir iš tikrųjų lyties aspektas ne visada įmamas pakankamai domin, kai yra sprendžiama ar suteikti prieglopsti ar nesuteikti. Ir tikiuosi, kad apie tai bus pakalbėta ir šiandien. Kalbant apie e, Romus rezo, rezoliucijoje dėl e, Romų, romų prieglopščio prašytojų E, sakoma, kad Romai tiesiog negali prašyti prieglopščio ES, nes ES gyvenantis Romai turėjo bėgti iš ES į Kanadą ir tenai prašyti pagalbos. Parlamentarinė asamblėja prašo ES peržiūrėti e, prieglopščio taisyklės šią prasme. Taip pat nepamirškime ir teisingesnio atsakomybės paskirstimo šioje srityje tarp valstybių narių. Dublino sistema iš tikrųjų suteikia labai didelę naštą toms šalims, kurios turi išornės ES e, sienas. Pagal rezoliuciją efektyvus prieglapšio prašytojų, prieglapšio prašytojų m, efektyvi pagalba prieglopšių prašytojams nebus įgyvendinama, jeigu šalis nepasidalins atsakomybės. Parlamentarinė asamblėja prašo e, visų Europos tarybos šalių dalyvauti e, programą, jungtinių tautų programoje dėl e, prieglopšio prašytojų perkelimo. Pirmininkė, Dabar norėčiau prieiti prie svarbiausios mūsų temos - bendra ES prieglopšio sistema. Ja prieėmę padarysime didelę pažangą ir pagerinsime prieglopšio sprendimų prieimimą ne tik ES, bet ir 20 e, kitų Europos tarybos narių. Taryba turi ir privalo dalyvauti šioje misijoje taryb, Europos taryba turi savo taisyklę susijusią su prieglopšiu ir tai yra pri, ir Europos pagrindinių teisių hartija ir ministrų komiteto ir planetarnės asamblėjos rekomendacijos. Taip pat yra ir atitinkama sistema nustatyti m, mm, trūkumus, tai ir priežiūros mechanizmai parlamentarnėje asamblėjoje. Ir CPT, Europos komisija dėl tolerancijos, Europos socialinių reikalų komiteto mm, sistema. Taip pat kovojant su smurtu prieš moteris buvo sukurta e, atskira sistema įgyventi šios dokumentus nacionaliniu lygmeniu. ES turėtų pasinaudoti šiam, šiais mechanizmais ir dirbti kartu su Europos taryba siekdama sprendimų. Europos taryba taip pat rašo, ruošia minimales taisyklės prieglošio prašytojams ir migrantams. Ten bus numatytos procedūrinės garantijos, standartai jų laikymo sąlygoms, e, standartai sulaikymui e, esant reikalui čia reikia ir bendro prieglopšio paketo bendros sistemos. Taigi, apibendrinant, e, bendrasis prieglopšio paketas turės įtakos ne tik tai ES valstybėm, bet ir visom Europos tarybos narėm. Naudinga sistema turės naudos mums visiems bendra Europos prieglopščio sistema suteiks galimybę išspręsti daugybę e, dabar egzistuojančių problemų prieglopščio srityje. O tai, ponas ir ponai, yra tokia galimybė, kurios negalime praleisti. Ačiū. Move, the... Ačiū. Taigi išklausėme Europos tarybos pozicijos, žinome, uh, Europos tarybos didžiulį ryštą spręsti visus tos lausimus susijusius su migracija ir pabėgėliais. Dabar išgirskime ir jungtinių tautų pabėgėlių komisaro biuro Europai atstovės ponios Medlin Garli, kuri yra vadovė grupės, kuri užsima politikos klausimais. Taigi prašome, žodis jums. I'd like Ačiū pirmininkė. Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuro Europai vardu noriu padėkoti Jums už šios klausimus ir mūsų pakvietimą jos, nes tikrai laiku yra svarstomi šie klausimai dėl prieglopščio paketo, dėl praktinio bendarbiavimo. Labai svarbios diskusijos yra dėl solidarumo ir pasidalymo našta. Noriu padėkoti ir ministrui Milleriu už tai, kad pirmininkaujantį Lenkiją ėmėsi lyderės vaidmens ir intensyviai diskutuoja šios klausimus, dažnai susitikti susirinkdama darbo grupėse taryboje, nes tai labai svarbus klausimai. Norime padėkoti ir Europos parlamentui už tai, kad yra didžiulis dėmesys skirtas atnaujantams diskusijoms, kad yra didžiuliai ryšiai užmėgsti tarp įvairių institucijų ir mes tikrai galime dalyvauti atvirose diskusijose. Labai vertiname tokį dėmesį skirtą um, prieglopšio um, paketui. Mes galvojame, kad e, tai yra labai svarbu, kad būtų galima išlaikyti pagreitį ir užtikrinti, kad būtų tie sudėtingi klausimai tinkamai sprendžiami. Mes labai mm, džiaugiamės padarytą pažangą dėl prieglapšio paketo, ypač dėl e, kvalifikavimo direktyvos ir e, mm, pranešėjai Žin Lambert dėkojame. Junktinių tautų pabėgėlio komisijos komisaro biuras labai sveikina susitarimus dėl pagrindinių elementų, taip pat ir dėl papildomos naudos gavėjo apsaugos ir teisų užtikrinimo. Taip pat labai svarbu paminėti prieglopšio procedūrų direktyvą. Sveikiname ponę Gijom, kuri tikrai puikiai sukūrė pagrindą tolesniems diskusijoms. Mes galvojame, kad jeigu būtų patvirtintas komisijos pasiūlytas peržėjimo pasiūlymas, tai tikrai tai leistų page, toliau pagerinti prieglopščio sistemų veikimą, užtikrinti, kad jis būtų efektyvus, kad būtų visa reikalinga apsauga užtikrinta ir nebūtų piknaudžiavimo. E, Junktinių tautų pabėgėlių komisaras sveikina šį pasiūlymą nesprendžiami dauguma e, iš susirūpinimas e, keliančių klausimų, kaip ir Europos parlamentas siūlo taip pat padaryti. Jungtinių tautų pabėgėlių komisaras e, biuras galvoja, kad tai yra tikrai įmanoma ir, ir realu iš visas spragas užpilti dabartiniai direktyvoj. 2010 kovą mūsų biuras išvardijome pagrindinius susirūpinimą keliančius klausimus dėl praktinio gyvenimo dabartinių prieglopšių prieglopščio procedūrų direktyvos. Tai yra tai, kad um, plačiai paplitęs yra paspartintų procedūrų naudojimas, todėl sumažinamos visos saugiklių uh, taikymo galimybės ir kai kurie prieglopščio praštai negali viską efektyviai pristatyti savo reikalo, savo klausimo. Kartais um, prieglopščio pokalbiai ap, apklausos nebūna iki galo efektyvūs ar sąžiningi. Dažnai um, prieglopšio prašytojai neturi teisės savo teises apginti. Praktikoje netgi kartais yra iškeldinami e, prieš tai, kai jie gali apskūsti sprendimus teisme. Taigi mes galvojame, kad čia mm, trūksta vis tik tai politinės valios užtikrinti aukštesnius apsaugos standartus, plačesnės apsaugos priemonės. Ir tai yra labai jautrus politinis politiškai klausimai. Tačiau mes galvojame, kad tai labai svarbus yra tie pakeitimai, kurie yra numatyti šiai direktyvai. Ir jie nebūtinai padidins išlaidas. Uh, ar, ar suteiks galimybę patenkinti nepagristai pra, prieglopšio prašymus. Dėl priemo, prieimimo sąlygų direktyvos čia irgi mm, kai kurios valstybės yra išsakiusios tam tikrų susirūpinimą neriančių klausimų, galvojama, kad, yra, kad išauks galbūt kaina palyginti su ankstesniais pasiūlymais. Tačiau E, Jungtinių tautų pavėgėlių komisaras e, teigia, kad naujoj, naujasis pasiūlymas tikrai yra svarbus žingsnis į priekį palyginti su ankstesniu tekstu. Mes galvojame, kad reikia. Um, spręsti kai kuriuos labai svarbius klausimus ir, ir uh, Mes labai džiaugiamės, pavyzdžiui, kad sulaikymo klausimai bus varstomi ir šiandien po piet. Junktinių tų pabėgėlių komisarui atrodo nepriimtina, jog šiandien Europos Sąjungoje m, mm, yra mažiau apsaugos priemonių taikomų sulaikant asmenys, kurie gali būti pabėgėliai, ku, nei kad, pavyzdžiui, įprasti, kai tokių apsaugos priemonių, kurios yra taikomos e, įtariamiems ar nuteistiems nusikaltėliams. Ir Jungtinių tų pabėgėlių komisaras sveikina Europos parlamento išsakytą poziciją Masip Hidalgo pranešime ir labai remia e, Europos komisijos pasiūlymus dėl sulaikymo reguliavimo ir atitinkamų saugiklių ateityje. Taip pat e, mes esame išryškinę rimtas problemas e, įgyvendinant Dublino 2 reglamentą, kaip kad dabar yra tai numatyta. Mes manome, kad reikia tikrai įgyveninti tai, kas yra siūloma e, peržiūros pasiūlyme, kad būtų galima visus kriterijus padaryti aiškesnius dėl prieglopščio prašytojų, kad visi procedūriniai saugikliai gerai veiktų. Pabėgėlių komisaras galvoja, kad reikia numatyti tokią sistemą, jog Dublino sistema uh, nesukeltų pernelyg didelės naštos atskirom valstybėms narėms. Tačiau e, turi būti numatyta galimybė visiems prieglopšio prašytojams užsitikrinti, kad jų prašymas būtų tinkamai ir sąžininkai išnagrinėtas bet kurioje valstybėje narėje. Šiame kontekste Junktinių tautų pabėgėlių komisaras labai sveikina didelės pastangas, kurių imtasi um, iš valstybių narių pusės uh, tą visą prieglopšio sistemą patobulinti patobulinti ir mes raginame visas jūsų institucijas ir toliau dirbti dėl šių pasiūlymų. Dabar dėl solidarumo e, nemažai šios dienos prelegentų kalbėjo apie šio klausimo svarbą. ES veikimo sutartyje pirmą kartą numatyta privaloma e, prievolė pirminėje ES teisėje e, būtent laikyti solidarumo ir teisingos naštos pasidalymo principų. Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuras labai sveikina tokią iniciatyvą vykdomą per įvairias programas ir iniciatyvas valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Graikija susidurė su didžiuliu iššūkių. Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuras stengiasi taip pat pateikti savo išteklius, personalą, taip galvoja, kad labai svarbu galvoti apie e, kilmės šalies visą informacijos paketą. Mes galvojame, kad čia ES paramos biuros darbas yra labai svarbus. Uh, E, kad prieglopšio sistema iš tikrųjų būtų tokio lygio, kad ji galėtų efektyviai veikti. Žinoma, tautų pabėgėlio e, biuras taip pat sveikina ir perkelimo sistemą, kuri veikia, e, numatyta Maltai, tai irgi labai svarbus elementas. Mes galvojame, kad žiūrint į, į šiuos trejus metus labai svarbu kalbėti apie prieglopšio sistemos veikimo kokybę, žiūrėti, kur sistemos geriausiai veikia. Neseniai kokybės gerinimo projektas buvo įvykdytas 12 valstybių narių ir pabėgėlių komisaro biuras um, labai prisidėjo prie šio projekto gyvenimo, kad sistema um, būtų um, tvari, užtikrinant kokybę tos atitinkamose tarnybose, kurios dirba šiais klausimais, kad būtų taip pat ir tinkamas bendarbiavimas, informacijos keitimasis. Dalyvausios valstybės labai džiaugiasi šią veiklą, kadangi jį numatė e, ir papildomų praktinių priemonių priemonių, kaip geriau gyvendinti prieglopšio visas procedūras. Junktinių tautų pabėgėlių tol, komisaro biuras ir toliau yra pasirengęs dirbti kartu ir mes galvojame, kad paramos biuras irgi prisims tą iššūkį. Mes galvojame, kad kokybės gerinimo veikla yra prioritetinė ir mes labai džiaugiamės, kad 2012 metų programoje tai yra numatyta. Mes tikimės visos finansinės ir politinės paramos, kad iš tikrųjų valstybės narės ypatinga dėmesį ir toliau skirtų skirtų būtent šios ryties procedūrų kokybiniam aspektam. Noriu taip pat priminti didžiulį iššūkį, kad reikia užtikrinti efektyvų solidarumo gyvenimą su trečiosiamis šalimis. Daugelis pas pasaulio pabėgėlių dažniausiai atsiduria tose valstybėse, kurios menkiausiai gali jos priimti. Ir, mm, tai ir Afrika, ir kitos pasaulio valstybės, kur dažniausiai mm, tai ir skurdas, ir um, badas, ir, ir krizės niokoja tas valstybės jau ir taip. Taigi, jų e, našta yra daug didesnė palyginti su tuo, kiek kolektyviai atvyksta bent į Europos Sąjungą e, pabėgėlių. Tad labai svarbu yra e, tiems, kurie remia tarptautinę apsaugos sistemą, padėti toms valstybėms. Ir Europos Sąjungos interesų vardan irgi labai svarbu toms valstybėms padėti. Čia aš kalbėčiau apie Europos Sąjungos prieglopščio ir migracijos politikos išorės aspektą. Labai svarbu, kad solidarumas būtų visapusiškas, galvojant kalbant apie um, tarptautinę apsaugą ir artimiausius regionus. Ir čia, pavyzdžiui, paminėčiau Somalio pabėgėlių klausimą. Valst daugelie valstybių narių didelis skaičius pabėgėlių atvyksta būtent iš uh, Somalio, tačiau palyginti su tuo, kiek e, somaliečių atvyksta į aplinkinės valstybės, tai yra miniatūrinis skaičius. Pavyzdžiui, 2011 metais 184 tūkstančiai Somalio e, gyventojų e, prašė prieglopšio Etijopijoje, Kenijoje ir Džibutyje. Daugiau kaip 46 tūkstančių iš jų vien Liepos pradžioje atvyko. Taigi, uh, Europos Sąjunga taip ir, ir Europos komisijos humanitarinė tarnyba sureagavo į pagalbos prašymą, bet ir Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuras taip pat reaguoja tokius kreipimusis dėl pagalbos, kad būtų galima ir perkelimo centrus sutelkti dėmesį, nes tai yra labai pažeidžiami žmonės, kurie bėga nuo persekiojimo ir ta grėsmė yra tokia didžiulė, kad vienintelis saugus sprendimas, aišku, yra jų perkelimas į kitą gyvenamą vietą. ES e, e, atsakas kol kas į Somalio problemas yra labai menkas. Reikia pabrėžti ir kitur e, matoma labai aišku solidarumo poreikį, tai yra Šiaurės Afrika. Mes aišku žinome čia visą tą jautrų aspektą, kai Šiaurės Afrikos gyventojai pradėjo vykti į Europos Sąjungą ir mes žinome, kad e, tie visi pasikeitimai, aišku, kas galėtų įtakoti tuos migrantų srautus, tai būtų situacijos pasikeitimas tose pačiose kilmės šalise. Dvi iš tų valstybių, Egiptas ir Tunisas, e, taip pat e, per konflikto, pavyzdžiui, mėnesius priemi per milijoną viduje perkeltų asmenų iš Libijos. Taip pat didelis skaičius žmonių pasiliko, jiems reikia prieglopšio. Per 5000 žmonių vis dar yra prie Libijos sienos, iš jų apie 3000 jau turi pabėgėlio statusą, kurį suteikia Junktinių tautų pabėgėlio biuras. 2,5 tūkstančių pabėgėlių nuo rugsėjo mėnesio laukia perkelimo, tačiau tik tai tūkstantį vietų kol kas valstybės yra pasiūliusios. Tai reiškia, kad yra dar daug žmonių, kurie likę yra be įmanomo sprendimo. E, nedidelis, nedidelio skaičiaus žmonių perkelimas leistų valstybėms e, narėms, kurios pergina demokratinius revoliucinius pasikeitimus, išplėtoti savo pajėgumus tame regione. E, perkelimas į valstybės narės taip pat aišku, reikalautų aiškesnio politinio, finansinio ir kitokio paramos pademonstravimo iš ES. Ir tas ES ryštas, aišku, galėtų pasi, būti pademonstruotas per bendrą, bendros programos patvirtinimą. Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuras labai sveikina šio dienos klausimus ir mes labai tikimės, kad visos interesuotos šalis suras būdą patvirtinti tokius sprendimus, kurie galėtų veikti ir duoti rezultatų artimiausiais mėnesiais, artimiausiai ateityje. Naujų apsaugos priemonių sukūrimo galimybės, ypač tūkstančių pabėgėlių gyvybių išsaugojimas ateityje būtų garantuotas. Mes labai dėgojame Europos parlamentui už šios dienos renginio organizavimą ir laukime tolesnių diskusijų. Ačiū ir ačiū už visiems, kurie dalyvavo įžanginėje E, pirmas klausimų dalies sesijoje dėl pabėgėlių ir prieglapščių steigimo. Na ir dabar laikydamės Libė komiteto tradicijų, mes be abejo vėluojame jau su pradinėje dalimi. Nes paprastai mes sukūrėme tokias perkrautas darbo atvarkės. Todėl dabar raginčiau, kad numatytoji diskusija apsiribotų, kaip galima trumpesniais pasisakymės. Aš matau, kad e, panas Busutil e, prašo žodžio. Tačiau aš siūlyčiau, kad e, tuo mes ir apsiribotumėm, tai būtų klausimas iš išanginės dalies ir e, toliau tęskime savo renginį, kadangi seks visą eilę įvairiausių sesijų, skambės ne vienas pranešimas. Netrukus išklausysime, pavyzdžiui, Lambert po to Silija Vilkstrom, um, Silbigijom, um, pirmininkavimas sesija, toliau kita sesija, kuriai pirmininkaus Monika Luisa Makovei. Um, Pana, vėliau dar viena sesija, numatyta į pirmininkaus Pansmas Ibdalgo ir Tavarės. Taigi, kiekvienu atveju mes nagrinėsime vis kitą prieglopščio paketo aspektą ir aš siūlyčiau, kad klausimai, kurių be abejo jums kilo jau per pirmąją e, sesiją, e, galėtų galbūt palaukti atitinkamų sesijų, atitinkamų pasakymų. O dabar jūsų klausimas. Taigi, ačiū už tiktą žodį, noriu visiems padėkoti už jūsų pranešimus, kurie buvo labai įdomus. Manau, kad e, <clears throat> per pastarosius mėnesius o gal net ir per ilgesnį laiką tampa vis aiškiau, kad be veiksmingo solidarumo mechanizmo mes niekada nepasieksime sustarimo dėl tinkamo e, priegos susteikimo paketo. Europos parlamentas šiuo atveju e, išsakė labai vieningą poziciją, ne tik per pastarosius kelias mėnesius, bet per visą eilę metų. E, na, dėlėtų priminti, kad dar Beveik prieš tris metus komisija pasiūlė peržiūrėti Dublino reglamentą ir parlamentas nedelsamas sureagavo, iš karto pasisakė, kad solidarumas yra būtina prielaida šiam paketui patvirtinti. Mes tai kartuojame ir kartuojame, tačiau dėja taryba nepaidėjo iš savo pozicijų. Taip pat gaila, kad komisija e, taip vėlai paskelbė savo komunikatą dėl e, solidarumo. Jisai pasirodė šių metų pabaigoje, tačiau aš manau, kad jeigu toks komunikatas būtų pasirodęs daug anksčiau, manau, kad e, diskusija šitą temą taip pat būtų buvusi sėkmingesnės. Kita vertus, labai puiku, kad e, pirmininkaujate Lenkiją dabar tikrai rodo ryštą e, imti jauti už ragų ir e, ieškoti problemos sprendimo. Taigi aš manau, kad e, šiaip jau turime prielaidų optimizmui. Na, solidarumas, kodėl solidarumas? Ne vienas kalbėjęs paminėjo masę vyriausių argumentų. Mm, pradėkime nuo pačios sutarties 70 e, straipsnio. Pagal sutartį numatyta, jog valstybės narės turi e, rodyti vieną kitai solidarumą ir dalintis iškilusias naštas. Na ir aš galėčiau tęsti ir tęsti, pateikti daugybę kitų dokumentų ir pavyzdžių. Tačiau gal aš perėsiu iš karto e, prie tam tikrų teiginių, e, tam tikrų klausimų su solidarumu. Ar pirmiausiai tai turėtų būti dalis Dublino reglamento, ar turėtų būti kažkas tai greta šitos sistemos? Aš manau, kad mes neturėtumėm e, viso to vertinti iš kvazireliginių pozicijų. Jeigu kalbame apie solidarumą, turbūt netaip jau svarbu, ar tai bus Dublino rėmuose, ar kalbėsime apie atskirą instrumentą, akivaizdu vieną pagal Dublino sistemą yra tiesiog įgimtų įdų, kadangi e, didžiausias atsakomybės našta perkeliama ant e, būtent e, periferinių valstybių pečių. Nepaisant to, kad daugelis, narių, daugelis pabėgėlių, daugelis žmonių, kurie atvyksta šitas periferinės valstybės, šiaip jau siekia patekti į tolesnės valstybės, esančias labiau ES centre. Toliau kyla klausimas, ar sistema turėtų ir tas solidarumas turėtų būti savanoriškas ar privalomas. E, aš asmeniškai pasakyčiau už privalomą solidarumo mechanizmą, tačiau tiesą sakant, man netaip jau svarbu, ar jisai bus privalomas, ar e, savanoriškas tol, kol šis mechanizmas veiks. Tačiau dabar reikėtų pripažinti, kad na, e, prie visos pagarbos komisijai, taip komisija atliko tam tikrą parengiamą į darbą, bandomą į darbą, atliko projektą Maltoje, mano valstybėje ir turiu pasakyti, kad šita priemonė nepasteisino. turiu pasakyti, kad e, kitos valstybės narės sutiko perkelti maždaug 300 iš 15 tūkstančių pabėgėlių, kurie išplūdo Maltą. E, JAF ir taim pavyko e, siūsti apie tūkstantį asmenų. Taigi, iš tikrųjų, mums turėtų būti gėda. Todėl, kai mes kalbame apie solidarumą, aš taip aš sutikčiau su daugeliu kalbėjusiu, ypatingai su panesenius, ir pritarti, kad solidarumo galime tikėtis tik tada, kai yra atsakomybė. Jeigu jos nėra, nieko nebus. Ir tai liečia visas valstybės narės, e, ne tik tai pasienio valstybės. Visos valstybės turi parodyti atsakomybę ir be abejo, tai yra labai svarbu. Na, taip pat e, buvo minėtas solidarumas trečiosiomis šalėmis. Apie, pavyzdžiui, Tunisas iš tikrųjų e, tik išgyveno ne tik labai sudėtingą revoliucinį laikotarpį, e, ačiū Dievui reikėtų pridurti, tačiau be abejo tai susijęs su tam tikrais sunkumais. Maža to, dabar jiems taiga tenka demonstruoti neproporcingai dėlį e, solidarumą pabėgėliams iš Libijos. Tūkstančiai asmenų vis dar yra strigę pasienyje tarp Tuniso ir Libijos, o, o Europa šio požiūriu visiškai nieko nedaro. E, tiesiog iš Europos pusės klinda kurtinanti tyla. E, Ir tai yra irgi nelabai gražu. Kągi, ačiū. Galėsite kalbėti trumpai, tai būčiau dėkingas. Taip, pirmininkė, labai trumpai aš tiesiog pritariu ir pirmininkui, ir komisariai Malstrom, kurią atstovauja šitą ponę. Iš tikrųjų, Lenkija labai stengiasi patirbėti šitoje srityje. Vakar kaip tik susitikau su Lenkijos atstovais ir pasikalbėjome būtent apie tas problemas, apie kurias kalbėjo ponia Aketoft. Aš esu ponas Idalgo, um, kuri, apie kurį jūs kalbėjote, kurį minėjote. Uh, Taigi man labai svarbu, kad um, pasinaudotumėm šituo, mm, šitą gerą dinamiką, kuri susiklostė su Lenkija pirmininkaujant ir nepalikti visų šitų darbų vėlesniam mm, darbui nes ponas Aknur yra tikrai puikus mūsų bendradarbis, kad pasikalbėtų, įtikintų tarybos e, tarybą e, tam, kad iš tikrųjų įvyktų tas bendradarbiavimas ir parlamento ir, ir, ir tarybos, tam, kad mes iš tikrųjų pastumėtumėm šitą paketą į priekį. Iš tikrųjų, Lenkija puikiai dirba ir labai dėkojame ją už tai. Now, the first Dabar turėtumėm pradėti pirmąją panelinę diskusiją, jei pirmaus e, ponė Žin Lambert, bet galbūt ministras Melės, jeigu norėtų sureaguoti į e, tuos komentarus, kurie buvo adresuoti pirmininkačiai Lenkijai, tai suteiksim tokią galimybę. Pirmininkė, ponės ir ponai, leiskite trumpai grįžti prie pono Bustil e, komentarų, jie iš tikrųjų labai svarbus, labai E, tinkami. Kalbame ne apie kažkokias tai formalias procedūras, kurios leistų įtraukti solidarumo aspektą į dublio mechanizmą ar kažkur tai kitur. Kas iš ties yra svarbu, kas iš ties yra aktualu mūsų diskusijų kontekste. Tai yra pats solidarumo supratimas. E, man atrodo, apskaitai šios savokos dabar stokojame. E, <clears throat> aš suprantu, kad mes gyvename sunkiu laikotarpiu, vertinant iš finansinių, iš biudžeto pozicijų, yra be abejo ir kitų prisikaupusių pro problemų, ne tik tai solidarumo klausimai, tačiau mes turime aiškiai įvardinti tai, apie ką šnekame. Kalbame ne vien apie pinigus ir apie jų problemas. Jeigu išleisim iš akių šį solidarumo principą, mes galime prarasti e, šį principą daugelį metų. Ateityje prie to nebus grįžta. Taigi, Aš darysiu viską, kas įmanoma, kad šis kertinis principas būtų išlaikytas. Paimkime vėlgi Maltos pavyzdį. Amerikiečiai be abejo čia pasirodė daug gražiau. Jie akivaizdžiai pademonstravo, kad jautrumas kartais yra svarbesnis už formalias procedūras. Aš būčiau linkęs diskutuoti dėl solidarumo, tačiau tai turėtų kilti iš mūsų vidinio kompromiso tarp egoistinio požiūrio ir tarp solidarumo interesų Europoje. <clears throat> Laukiau, kol baigsis vertimas. Na ir dabar jau galiu paskelbti, kad pirmąją klausimo dalį tai yra išanginę dalį galime laikyti uždarytą. Na ir nedelsdami periname prie pirmosios sesijos, pirmosios diskusijos, jei pirmininkaus ponė Žen Lambert. Aš siūlyčiau niekam neįsiskirstyti ir nedelsiant tęsti darbą. Ačiū.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 Right, ladies and gentlemen, if we could make a start on the next. Ponios ir ponai, taigi pradėkime dabar kitą panelinę diskusiją. Jeigu mėginsime laikytis e, tikrosios darbo atvarkės, tai mes turėtumėm tik apie 20 minučių, nepaisant labai turtingos programos. Taigi jau suprantu, kad teks užgaišti. Taigi, e, jūs jau girdėjote, aš esu Žin Lampert, e, aš parlamente dirbu e, prie primtinumo direktyvos, kuri netrukus bus svarstama Strasbūrė. Kol kas esama tam tikrų sunkumų su koreliacinėmis lentelėmis, tačiau nežinau, ar dėl to dabar verta diskutuoti. Taigi šį rytą mes svarstysime pirmiausiai asmenų, kurie gali pasinaudoti tarptautinę apsaugą e, ir pirmiausiai pažeidžiamų asmenų grupių ypatingus poreikius. E, taigi, reikėtų panagrinėti, ar egzistuoja tam tikrų e, suvokimo skirtumų, kaip identifikuoti tos būtent pažeidžiamus asmenys, kurie turi specialių poreikių, e, ar tai susijęs su bendruoju e, visuomenės suprantamų poreikių, ar kažkokie tai speciali, kažkokiam specialiam aplinkybėm, kurios susijusios būtent su priegausio prašymu. Buvo užsiminta taip pat apie perkeliamo klausimas, tačiau šiuo atveju aš žinau, kad bus atskira tema. Uh, Taigi prie to mes per daug neužtruksime. Na ir mm, puiku, kad išgirdome keltą naujų balsų, be abejo yra taip pat žinomų kalbėtojų. E, mūsų prelegentų tarp yra pans Felida Briuker, kuris e, atstovauja e, akademiniam tinklui, Valentin Audatė, kuris atstovauja lyčių, kuris yra koordinatus lyčių klausimais pabėgėlių komisija, taip pat ponas Šalvan, kuris yra uh, e, LGBT uh, e, prieglopšio ekspertas, na, e, ponas Žerom Bolat, kuris yra tarptautinio reabilitacijos kankinimų koms tarybos narys. Be abejo, mes kalbame ir apie asmenis, kurie nukentėjo nuo kankinimų ir tai yra viena iš kertinių temų, kai kalbame apie prieglašių paketą. Na, toliau negaišinsiu jūsų laiko, aš kartu norėčiau suteikti žodį ponui Debriukė, kuris pradės panelinę diskusiją. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Europos parlamentui už šį kvietimą. Kadangi vėluojame, kalbėsiu trumpai, glaustai Aš paprastai ir stengiuosi taip kalbėti, kad pagrindinė mintis būtų aiškiau suprasta. Aš tikiuosi, kad tai neapsunkins jums darbo. Taigi, ai, jūs prašyti kalbėti apie pažeidžiamus asmenys ir jų ypatingus poreikius. Aišku, kad tai yra didžiulis iššūkis. Mes puikiai žinome, kad Labai dažnai stengiamės kovoti su piknaudžiavimu prieglopščio procedūra, tačiau juk yra ir tokių asmenų, kurie yra labai pažeidžiami, kurių poreikiai yra ypatingi, ypatingi ir ne visuomet tenkinami. Aišku, yra ir piknaudžiavimo atveju, tačiau yra ir aiškus poreikis geriau priimti pažeidžiamus asmenys, atsižvelgti į jų specifinius poreikius. Labai trumpai, penki momentai. Dabartinė situacija su teisės aktais, pirmosios kartos direktyvomis. Iš esmės turime vieną bendrą nuostatą dėl prieimimo direktyvoje, tai yra 17 straipsnis, iš esmės tai netaikoma nuostata. Uh, negyva nuostata, sakyčiau, kadangi valstybės narės interpretuoja ją pakankamai su tam tikra bloga valia. E, kartais, na, gal ir suprantama, ką reikėtų padaryti, tačiau ne visos valstybės narės nori tai padaryti. Dabar dėl antrosios e, teisinių normų kartos, tai yra, ką komisija dabar siūlo kaip direktyvos pakeitimus. Um, tai yra antra e, peržiūra, antra reforma, ypač dėl prieimimo. Um, direktyvos ir procedūrų tarp akademikų. Mes išanalizavome tuos pasiūlymus ir teigiamai juos įvertinome. Uh, taip kaip jie yra suformuluoti 2011 metų birželio mėnesio pasiūlymuose. Paprastai geras tomas yra e, kritikuoti visą tai, kas yra siūloma, tačiau šiuo atveju mes galbūt pasakysime priešingai, kad e, tikrai yra matoma pažanga, palyginti su tuo, kokia dabartinė yra pažeidžiamo asmenų apsauga. Dabar antras dalykas - turinys, esmė. Visų pirma, tai yra apibrėžimai, toliau tema dėl direktyvų nuoseklaus taikymo, ypač horizontalių lygmenių. Trečias dalykas yra atitinkamo asmenų identifikavimas. Taigi, visų pirma, dėl apibrėžimų. Kalbame apie pažeidžiamus asmenis kurie turi specifinių ar ypatingų poreikių. Ta jūs, aišku, rasite tarp vien, kaip viena iš šios sutikimo temų įvardinta ir būtent mm, įvairios institucijos, kurios turi laikytis tų nuostatų, dažnai painėja į tas savoikas. Ar kalbame apie pažeidžiamus asmenys, ar asmenys su ypatingais poreikiais, tai yra dvi savokos, ar tai yra viena savoka. Aišku, jeigu nėra aiškiai apibriešta, apie ką eina kalba, problema yra milžiniška. Tai yra techninė problema, be abejo ir, ir tai yra labai iškus išeities taškas. Manau, kad šiandien mes matome aiškę pažangą, kadangi visų pirma turime aišku apibrėžimą, kas yra pažeidžiami asmenys, kad tai yra bazė ir kad žinoma, jeigu asmo yra pažeidžiamas, tai jau toliau visas kitos nuostos aiškiai turi būti taikomos. Tai nereiškia, aišku, kad jau visos problemos yra išspręstos. Be abejo, dar uh, išlieka ir konceptualių problemų, pavyzdžiui, dėl to, kaip mm, per antrą peržiūrą viskas išspręsta, dar ne viskas iki galo aišku ir čia mes norime signalizuoti tokią problemą, kad kai kuriuose nuostatose numatyti numatytas automatiškumas tam tikras. Pavyzdžiui, jeigu as, tam tikras uh, asmuo apibrėžiamas kaip pažeidžiamas, tai jau iš karto jis tarsi turi ypatingų poreikių. Tai, pavyzdžiui, e, pagyvenęs asmo, tačiau ne visi pagyvenę asmenys turi ypatingų poreikių ar vienodų poreikių. Taigi reikėtų čia būti atsargiems, galbūt ne, ne viską suplakti į krūvą ir, ir galbūt nekelti papildomų tokių problemų, kur jų nebūtina išvelgti, nes aišku, pasiekmės bus finansinė kaina. Toliau kitas dalykas yra tas nuoseklumas įvairių tekstų nuostatų e, dėrėjimas tarpusavyje. Ir žinome, turime keturis pagrindinius tekstus, čia e, pažanga yra akivaizdi, žinoma, bet dar išlieka ne, nemažai problemų. Pavyzdžiui, dėl kvalifikavimo direktyvos dėl ko yra jau politinis sutarimas. Čia mes turime mm, nuostatą, kuri jau yra patvirtinta, tai yra 20 straipsnis. Iš esmės vis tiek išlieka pirmosios direktyvos 17 straipsnio trūkumai dėl prieimimo sąlygų. Uh, Mes galvojame, kad tos trūkumus reikia išspręsti, e, kad reikia panaikinti tas, tas, tas problemas peržiūrėtojai prieimimo direktyvoje, mm, kitaip jie bus nei, kitos nustos nebus įgyvenintos. Toliau, horizontas horizontalaus taikymo problemos. Pavyzdžiui, dėl Dublino reglamento, pažiūrėkime į peržiūrėtus pasiūlymus, nėra to pažeidžiamumo aspekto e, taikymo. E, tai nereiškia, aišku, kad nebus atsižvelgta į specifinius poreikius galbūt, bet nėra tos savokos perkeltos sistem, sistemingai ir į šį dokumentą, taigi gali iškilti tam tikrų problemų gyvenant darniai visus e, teisės instrumentus. Toliau labai svarbus elementas yra ne vien tik tai apibriežti asmenys, kurie yra pažeidžiami, bet po to dar tarp prieglopšio prašytojų reikia identifikuoti aiškiai tuos asmenis, kurie turi specifinių poreikių. Čia jau turėtų būti kažkokia tai specifinė procedūra ar, ar kažkoks tai specifinis mechanizmas, kuris turėtų būti taikomas. Ir aišku, jūs iš karto suprasite, kokie čia yra sunkumai, kad gali ir kaina labai išaukti, jeigu tai būtų įvesta į um, bendras procedūras. Tačiau aišku, jeigu mes norime užtikrinti tinkamą apsaugą asmenims, kurie turi ypatingų poreikių, žinoma, reikalingas ir toks mechanizmas, kuris leistų juos identifikuoti. Čia vėlgi galima būtų pažymėti padarytą pažangą, um, ką mes matome pasiūlymuose dėl e, prieimimo direktyvos peržios. Būtent čia iš pirmosios direktyvos dėl prieimimo sąlygų 17 straipsnio, kur buvo tos problemos, vis tiek valstybės narės, matome, ne viską nori iki galo išspręsti. Tad mm, išlieka tų problemų, tačiau yra labai daug pozityvių elementų. Reikia pasakyti, kad e, tikrai, pavyzdžiui, jeigu asmuo, kuris patyrė kankinimus, todėl yra tikrai e, didžiulės traumos situacijai, be abejo, kad labai svarbu turėti atitinkamas specifines nuostatas, kurias būtų galima taikyti tokiam asmenui. Ir mes matome, kad čia pažangos yra daug pasiekta su prieimimo sąlygų direktyve, nors aišku, dar būtų galima ir formuluotės kiek tobulinti, kad būtų visi neiškumai panaikinti. Um, vienas dalykas, kuris buvo pamirštas vis tik tai, tai yra problematika, kaip identifikuoti trūkmę turime identifikuoti pažeidžiamą asmenį jau yra sudėtinga. Ir ne visuomet tai įmanoma padaryti, pavyzdžiui, e, tuo metu, kai yra teikiamas prieglopšio prašymas. E, gali būti, kad prireiks to laiko, galbūt ne, ne, ne, ta situacija nėra tokia aiški tuo momentu, galbūt ji paaiškės tik tai e, tuo metu, kai asmuo jau bus apklausiamas ir taip toliau. Taigi reikia suteikti šansą pažeidžiamam asmeniui galbūt ir vėliau išryškinti, kad jo yra tokia ypatinga situacija, jau vėliau, nebūtinai, kai tik tai teikia prašymą, bet vėliau, kai vyksta jau procedūros, identifikuoti save kaip pažeidžiamą asmenį. Dar vienas dalykas, ponės ir ponai, ką aš norėčiau akcentuoti, čia būtų tokia bendro pobūdžio pastaba. ES prieglopščio teisės aktuose pažeidžiamumo savoką reikia labai aiškiai apibrėžti. Tai yra labai sudėtinga iš jūrinio požiūrio taško e, koncepcija, aišku, ir labai sunku, aišku, su ją dirbti. Mes matome, aišku, ji yra ir, ir socialinėje srityje labai svarbi, ir fiskalinėje srityje labai svarbi. Ir aš manau, kad e, komisija taryba ir Europos parlamentas turi skirti daug didesnį dėmesį šiai pažeidžiamumo savokai. Tai ne, aš nenoriu pasakyti, kad tai yra lengvas darbas, negaliu pasakyti, kad mes turim kokį tai e, stebuklingą sprendimą, bet aišku, kad tuo klausimu reikia labai daug padirbėti koncepcinių lygmenių. Tai yra labai delikatus, žinoma, aspektas, kadangi žinome, kad pažeidžiamo asmenų identifikavimo procedūra ir visos atitinkamos kitos procedūros su tuo susijusios, žinoma, turės poveikio išlaidų sumai, kainai. Tad, aišku, tai yra jautrus klausimas. Ir tai, ką šiandien pristatau, matau, yra um, bendras darbo su um, benedarbė Ransbudum uh, rezultatas. Jis dėja negalėjo šiandien atvykti čia, tačiau aš noriu padėkoti labai um, komisijai ir pabėgėlių fondui mes esame parengę ir knygą, kur pristatome ir praktinį, ir teorinį mūsų darbo rezultatą, ir tas iš įvairių valstybių narių, ir mes tikimės pakankamai greitai tą knygą išleisti. Um, jeigu negalite sulaukti šios knygos išleidimo, tai aš jau dabar galiu paminėti mm, pranešimą Jūsų e, tinklas yra parengęs lybės komitetui tą pranešimą dėl ES prieglopščio sistemos ir daug puslapių šiame pranešime būtent yra skirta pažeidžiamų asmenių, asmenų identifikavimo problematikai. Jeigu uh, jūs kankina nemiga naktimis, tai pakviešiau jūs tuos paskaityti, tuos gerus 500 puslapių skirtų ES bendrai prieglopščio sistemai. Aš tikiuosi, kad pakankamai trumpai kalbėjau ir aišku, aš esu pasirengęs atsakyti visus jūsų klausimus. Ačiū. Jau žinote, ko galima kalėdų senio paprašyti kalėdoms. Taip pat ir priengyje yra šita studija, galima ją paimti nemokamai. Mes, žinoma, šiandieną ir kalbėsime apie sanglaudą, apie bendradarbiavimą ir kalbėsime apie horizontalumą tarp įvairių direktyvų, įvairių dokumentų. Dabar norėčiau pasveikinti antrą svečią, Valentiną Odat. Ji dirba ypatingai su lyties klausimais. Valentina, žodis jums, tikriausiai matot, kad laikas bėga. Tiesiog primenu, kad apie 80 minučių turite. Taigi, Valentina, žodis jums. Okay. Okay. Okay. Bon, je vais... Bonjour, Bonjour euh, mesdames et messieurs. messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Labadiena, ponios ir ponai, aš savo pasisakymę dėmesį sutelksiu į moterų klausimą, ypač moterų, kurios prašo prieglopšio būtent lyties aspektų. Ir aš labiau pažiūrėsiu iš praktinio e, įgyvendinimo požiūrio taško. Aš esu atsakinga už Mm, prieglopšių prašymų e, nagrinėjimo koordinavimą. Pabėgėlių komisaro biure būtent ypač dirbame šiais lausimais ir du konkrečius pavyzdžius paminėsiu, pailustruodama, kokie yra ypatingi poreikiai. Ir trečias pavyzdys bus, kuris leis jums susipažinti su praktiniu įgyvendinimu, kai yra prieglopšio prašymai. Man atrodo, labai svarbu pažiūrėti į tą pozityvų aspektą ir, ir pailustruoti būtent, kokie yra tie ypatingi poreikiai ir ką mes galime padaryti, identifikuodami ir tenkindami juos pabėgėlių generalinio komisaro biuras. Tai yra pagrindinis biuras, kuris varsto prieglopšio prašymus ir e, užtikrina koordinavimą visų prieglopšio prašymų nagrinėjimą ir e, aš koordinuoju iš atitinkamos grupės, kur dirba dar 11 bendradarbių e, darbą, mes stengiamės suvienodinti visas procedūras ir, ir stengiamės pagerinti šio viso mūsų maždaug 400 darbuotojų tinklo darbą, kai, ir, kai eina kalba būtent apie prieglopščio procedūrų gyvenimą. Taigi labai svarbu visų pirma, kaip profesorius tik kalbėjo, identifikuoti tokius asmenys. Ir aš iš savo nesenos patirties paminėsiu pavyzdžius um, pabėgėlių komisaro biure. Um, Belgijoje mes uh, su SOS SOS violių. SOS išprievartavimo biu, klausimų biurų mes dirbame. Iš tikrųjų, tai asmenys patyrę išprievartavimo atvejus yra labai pažeidžiami ir uh, paprastai labai bijo net prisiminti tą atvejį ir todėl labai sudėtinga yra aišku tokiam asmeniui užsitikrinti, kad prieglašio prašymas bus patenkintas tokiu pagrindu, apie kurį netgi asmo bijo kalbėti, bijo net prisiminti. Taigi, paprastai tai uh, yra labai pažeidžiami asmenys ir Aišku, Belgijoje labai daug pastangų dedama šiais klausimais. Ir e, labai svarbu yra, aišku, ir iš jų pusės užtikrinti pasirengimą visą e, iš. iš pristatyti savo atvejį. Mes suprantame, koks yra tas sunkumas to, tol, kol ta, asmuo negali kalbėti apie savo atvejį, kaip bus galima patenkinti jo prieglopšio prašymą, jo ar jos prieglopšio prašymą. Taigi turime kalbėti apie tipologijos elementus, kai būtent tie, kas užsima prieglopšio prašymų tenkinimu, analizavimu, turi būti apmokyti šioje srityje. Ir Be abejo, reikia galvoti ir apie tai, kaip informuoti pažeidžiamos grupės e, atstovus. Ir čia pabėgėlių komisaro biure mes ypač dirbame tipologijos, tipo nustatymo, identifikavimo klausimais. Čia labai svarbu, kad mūsų kolegos aiškiai žinotų, apie ką mes kalbame, Tai yra, kokie yra persekėjimo motyvai čia, kurie yra siejami su vienu ar kitu prieglopšio prašytoju. Taigi labai Čelvan, aišku, apie tai pakalbės, bet ypač kalbame apie moterio lytinių organų žalojimo, prievartinių vedybų ir kitais klausimais. Čia turime turėti omenyje, aišku, ir e, priverstinį e, e, priverstinius abortus ir priverstinę sterilizaciją, išprievartavimo atvejus. Tai yra, aišku, ypatingas apmokymas, kuris yra reikalingas. Jums taip pat paminėsiu ir tuos dalykus, apie kuriuos kalbėta pirmoje mūsų šios dienos e, diskusijų dalyje užsiminta, tai e, noriu paminėti moterų lytinių organų žalojimo atveju. Mes turime visai nesenų daug atvejų. 12 mm, e, valstybių valstybių narių yra pasirengusios klausimyną šio, š, šią temą būtent dėl valstybių praktikos taikomo šioje srityje. Mes turime tokį, būtent tokį tipą moteris, kuri kreipiasi prie glopščio um, dėl to, kad ji uh, baiminasi, jog jos dukra, pavyzdžiui, um, patirs um, moterų lytinių organų žalojimo procedūrą. Tai at, atsako į klausimyną ir daugelie valstybių uh, taikoma tokia procedūra, kad būtent pasiremiant tuo, priegul, tuo klausimynu bus iš karto pritaikyta e, e, Ženevos konvencija ir iš karto bus suteiktas prieglopščio statusas. Būtent dėl kai kuriuose valstybėse um, nėra nusatytas vis tik tai tas um, tiesioginis ryšys su Ženevos konvencija dėl pabėgėlių apsaugos, e, kad nėra numatyta, kad moterų lytinių organų žalojimo atvejais turi iš karto suteikti teisę į prieglopsį. Taigi, tuomet um, tos procedūros jau yra svarstomos kiekvienu atveju individualiai. Uh, Tai viskas priklauso mm, nuo kiekvienos valstybės situacijos ir kai kuriais atvejais būtent yra pasiremiama iš karto Ženevos konvencija, kai kur yra galbūt labiau priimamas sprendimas, pavyzdžiui, dėl humanitarinių aspektų ir taip toliau. Tai toks pavyzdys yra, kad yra skirtumai ir, pavyzdžiui, ten, kur yra kiekvienas atvejis labai individualiai svarstomas, tai e, tuo met e, labai aiškiai matome, kad yra skirtingos procedūros taikomos skirtingose valstybėse narėse. Pabėgėlių komisariate mes esame mm, sudėlioję visą sąrašą ypatingų poreikių Aš esu atnešusi taip pat ir dokumentą, čia jūs galėtumėt jį pasiimti, jį pageidautumėt, kur yra surašyti visi tie um, ypatingi poreikiai ir, ir tai, ką mes priskiriame pažeidžiamų asmenų tipologijai. Prieglopšio prašytai gali uh, pasirinkti uh, po e, prieglopšio prašymo nagrinėjimo pokalbį, e, kad jį atliktų pareigūnas e, vyras arba moteris. Paprastai prieglopšio prašytas moteris prašo, kad apklausa būtų vedama moters. Net jeigu dažnai, pavyzdžiui, moteris yra lydima vyro, bet kokiu atveju apklausa vyksta individualiai, konfidencialiai, ta prieglopšio prašytoja apklausama yra atskirai, jos atvejs analizuojamas atskirai, e, dažnai tai, tai taip pat ir, ir, ir vaikų. Vaikai atskirai, moteris yra apklausima viena be vaikų. Ir labai svarbu paminėti, kad mes turime taip pat ir atitinkamą grupę darbuotojų, kurie darbą koordinuoja ir į kuriuos galima kreiptis, pavyzdžiui, patarimo, tarkim, identifikuojant, kokiam tipui priklauso prieglopšio prašytojai. Uh, informacija prieglopščio prašytojams yra labai svarbus elementas. Aš esu atnešusi, pavyzdžiui, ir brošiūrą, kurią mes parengėme ir kur yra specialiai skirta prieglopščio prašytojams devyniomis kalbomis. Prie, irgi prie salės durų galėtumėt rasti e, egzempliorių, jeigu pageidautumėt. Nebu... Mes nu, reguliariai organizuojame įvairius renginius, kad galėtumėm apmokyti prieglopščio prašymų um, analizavimo pareigūnus, kadangi nebūtinai jie yra visų sričių specialistai, taigi kad jie geriau žinotų apie visus klausimus susijusius, pavyzdžiui, su išprievartavimo į moterų lytinių organų žalojimų ir taip toliau. Labai ačiū. Be abejo, kai mes toliau nagrinėsime procedūrų, direktyvos dokumentų paketą ir panašiai, tikiuosi, kad e, nuskambės dar papildomas informacijos ir visuomet be abejo puiku taip pat išgirsti e, apie informaciją, kuris susijusi su daugia kalbystė, ypatingai Belgijoje. Na, o dabar gal galėtumėm tęsti, pereiti prie kito pasakančio, pono Čelvan. Kaip sakiau, jis yra britų teisininkas, kuris specializuojasi būtent e, gėjų, lesbiečių, biseksualų, transseksualų klausimais. Ačiū Libė komitetui už tai, kad pakvietė mane pašnekėti parlamente apie gėjų, biseksualų, transseksualų prieglopščio klausimus. Taigi iš tikrųjų, ką mes nagrinėjame? Mes nagrinėjame e, e, lytinės tapatybės ir e, lytinės orientacijos klausimus. E, netaip seniai Indonezijoje vykusiame renginyje buvo pamėginta e, apibriežti tam tikras gairias, kurios apibrėžia seksinę orientaciją, lytinę tapatybę. Ir mes manome, kad e, šiuo atveju reikėtų kalbėti pirmiausia apie e, žmogus, apie kurį kalbama gebėjimą e, patirti gilius emocinius, jausmenis ar kažkokius tai kitokius, tarkim, seksualinius jausmus, potraukį kitam asmeniui. Ir tai susijęs su asmens savimonę, savęs kaip tam tikros lyties atstovų suvokimą ir panašiai. Kai kalbame apie lytinę tapatybę, kalbame apie tokius dalykus, kurie vėlgi yra susiję su tuo, ką asmuo pats giliai jaučia kaip tam tikrą lytinę tapatybę. Ir tai nebūtinai sutampa, gali sutapti, bet nebūtinai sutampa su e, e, gimimo metu pa, priskirta ly, lytimi arba e, kūno e, tam tikrais išorinės linijos požymiais, nes asmo gali pagal savo savimonę keisti, e, pasirinkti pakeisti, sakykime, lyti chirurginėms priemonėms ar kažkokiais tai kitais būdais. Taip pat e, kalbame apie tam tikrą elgesį, rengimąsi ir panašiai. Taigi mes kalbame apie laisvai pasirinktą būtą modifikuoti savo kūną, pasinaudojant chirurginėms priemonėmis arba tiesiog kitais būdais, pavyzdžiui, keičiant aprangą, manieras ir panašiai. Taigi kalbame apie lytinę tapatybę, nebūtinai kalbame tik apie chirurginius pasiekimus. E, gamtinė, biologinė lytinė tapatybė nebūtinai sutampa su žmogaus psichologinė lytinė tapatybė. Tai labai svarbu turėti omeny, kada kalbame apie prieglapščio procedūras. E, vėlgi, nemėginkime E, ieškoti kažkokiu tai e, stebuklingų sąrašų, e, kurie leistų, kontrolinių sąrašų, kurie leistų aiškiai nustatyti, kokie yra ypatingi gėlės bėčių, transseksualų ar panašiai poreikiai. Kalbėkime apie bedesnius dalykus. Visų pirma, mes kalbame apie tam tikrą stigmą, kuris susijusi su E, neįprasta lytinė orientacija. E, e, visų pirma, to, kad tai skiriasi nuo tradicinio šeimos suvokimo, tai be abejo susijęs tam tikrų gėdos jausmų ir galų galia tai veda prie žalos, kas kartais baigėsi to ir žmogus iš tikrųjų prašo prieglapščio. Reikia pasakyti, kad E, e, Junktinės karalystės šios teismas e, nagrinėdamas dvi bylas susijusias su HJ iš Irano ir HT iš Kamerūno atvejais. E, e, e, kalbėjo apie tai, jog netradicinę orientaciją galima apibendrinti vien to, kad, tarkim, asmo geria spalvotus gėrimus, kalbasi su moterimis apie motiškus reikalus ir panašiai, tarpu, kai tikri vyrai kalbasi apie regbį ir panašiai. Tačiau, e, e, kad ir kaip mes tai apibrėžtumėm, svarbiausia yra, kad žmonės laisvai, nepatėdami jokios žalos, e, E, galėtų gyventi normalų gyvenimą, reikšti savo pačiūris, e, nepaisant to, kad jie yra, tarkim, e, juodos odos spalvos, yra kilę iš kokio nors ankstesnio diktatorių šeimos, arba yra, tarkim, kitos lytinės orientacijos. Tai yra tam tikros gairės, kurios būtų tinkamos tiek Nikerlis, tiek ES, tiek tarptinė bendruomenė. Tai yra žmogui turi būti užtikrinta galimybė laisvai, atvirai gyventi, nepatiriant jokios žalos. E, Amsterdame 2011 metų e, e, rugsėjo mėnesį pasirodė naujas pranešimas, e, kuris buvo pavadintas Bėgimas nuo homofobijos prieglapšio prašymas asmenų susijusių su e, skirtinga lytinė orientacija arba skirtingu lytiniu tapatumu. Na ir ten vėlgi buvo kalbėta apie tai, kad e, iš esmės prieglapsis turėtų būti suteiktas visiems e, LGBT bendruomenės nariams, jeigu jų valstybėse e, egzistuoja kažkokie tai statymai, kurie kriminalizuoja skirtingą lytinę orientaciją ir su juo susijusią elgesį. E, įvairios tapinius renginiuose buvo nagrinėjamas šis klausimas, mes žinome, kad šiuo metu pradžioje, e, šiuo metu pabaigoje Australijoje E, e, Britų sandraugos šalių masto konferencijoje taip pat bus nagrinėjami šie klausimai. E, kita vertus, reikėtų pasakyti, kad nėra būtinybės siekti valstybinės apsaugos. Ir nereikėtų taip pat tenkinti prašymų, kurie, kurios reikalavima diskretiškumo arba nuslėpti žmogus orientaciją. E, E, vėlgi, šiuo atveju mes čia patylėme kelias sekundžių, tačiau kartais mes kalbame apie e, LGBT e, bendromis žmonių gyvenimą, tokia tyla gali trukti visą likusį jų gyvenimą. Ir tuomet kyla klausimas, kodėl, kodėl taip yra. Galima būtų pasitelkti Vokietijos teismo pagrindą vėlgi e, teismas ten nusprendė šiuo atveju nagrinėdams religinė, e, religinius prioritetus, religinė, religinius žmonių įsitikinimus, kad e, asmo neturėtų būti verčiamas slėpti savo įsitikinimus, jam turi būti suteikta teisė laisvai gyventi, nieko neslepiant. Šiuo atveju mes galime tą patį pasakyti apie skirtingos lytinės orientacijos asmenys. Taigi, iš tikrųjų, kartais sudarėme su rimtom problemom E, e, dėl to, jog ta problema tiesiog nėra matoma, pavyzdžiui, lesbiečių bendruomenė. Iš tikrųjų, daugelio valstybių jos yra tiesiog nepasimis, jos slepiasi, tačiau e, taip pat reikėtų pabrėžti, kad tokie skirtingos orientacijos asmenys turėtų būti apsaugoti pabėgėlių primo centruose. Be abejo, reikėtų pasveikinti Europos parlamentą su tuo, kad jie galų gale pripažino dešimtajame straipsnėje, jog e, asmenys turintys skirtingos lytinės tapatybės požymių e, gali turėti specialių poreikių. Tačiau reikėtų žengti toliau. Valstybės narės galbūt turėtų taikyti kažkokius tai palankesnius standartus. E, Dabar, pavyzdžiui, 10 straipsnė sakoma, kad seksualinė orientacija gali būti e, vienas iš pagrindų e, steigti apsaugą, tačiau manau, kad reikėtų tai pakeisti formuluotę shell, tai yra turi būti. E, Na ir e, be abejo, keli tokie klausimai kaip pedofilija ir panašiai. E, e, vėl pedofilija, reikėtų pasakyti, kad pedofilija tarpinio mastu nėra pripažinta seksualinė orientacija, taigi pedofilai į šią kategoriją nepatektų. Tačiau vaikai, kurie gali save tapatinti su, kaip pogėjus, lesbietas, biseksualus ar panašiai, jie kol kas nėra apsaugoti, kadangi daugeliu atveju iki pilnametystės E, iki pilno veiksmumo vaikai kaip ir neturi teisės rinktis. Aš manau, kad šitą praktiką taip pat reikėtų pakeisti. Čia mes kalbame ne vien tik tai apie seksualinį aktą kaip po tokį, mes kalbame apie lyties tapatybę, lyties suvokimą. E, Taigi mes turėtume priskirti šiuos poreikius prie specialiųjų poreikių. Na, ir tą progą aš galėčiau daktelė, rekomenduoti įskaityti į detalesnę analizę, kuri buvo pateikta 2005 metų e, dokumente. E, e, taip pat turėtumėm peržvelgti apklausos procedūras, kurios susijusios su lyties identifikacija, nes E, pirmiausiai tokie žmonės turi jaustis saugus ir nesidrovėti atskleisti savo skirtingai suvokiamą lytinę tapatybę. E, E, iš tikrųjų, šiuo atveju mes vėlgi turime e, puikių pavyzdžių, kai kalbame apie traumas e, susijusias su skirtingos šilties tapatybės suvokimu. Ne vienas asmo, kuris atvyko bandėdamas iškoti prieglapščio Europos Sąjungoje, turėjo gilių kompleksų dėl to, kaip jie suvokia savo lytinę tapatybę. Ir kai kada turime pavyzdžių E, kada valstybės narys bando užkirsti kelią, prašyti prieglopščio remiantis e, skirtingos lytis orientacijos pagrindų, vien dėl to, kad e, tie asmenys kaip ir turėjo kitokį pagrindą prašyti prieglopščio. Taip pat reikėtų užtikrinti, jog nebūtų patiriamas smurto surink, pabėgėlių surinkimo centruose. Aš, pavyzdžiui, sudūriau su vienu pakistaniečiu, kuris e, buvo transseksualas e, ir e, save suvokė kaip, tiksliau, jo kūnas atrodė kaip moters, na ir be abejo, jisai patyrė įvairiausio e, nepatogumų, įvairiausios smurtos susijusios su e, e, šitam tradiciniu suvokimu. Na, taip pat atsigręžkime šeimą. Pagal šeimos apibrėžimą Dublino 2 reglamente taip pat tinkamumo ir priimimo direktyva. E, Mes manome, kad čia Europa dar turėtų daug padaryti, jog e, būtų pritaikytos uh, ES žmogus uh, teismo sprendimas Šakanko byloje, uh, kur uh, vėlgi buvo pripažinta, jog ir tos pačias lyties grupė gyvenanti stabilioje partnerystėje turi naudas tomis teisėmis kaip ir uh, skirtingų lyčių asmenų šeima. Uh, Taip sakant, turime užtikrinti, jog vienos lyties asmenų šeimos taip pat gali pasinaudoti apsaugą, kurią numato Europos direktyvas. E, taigi, ponios ir ponai, mėginsiu apibendrinti, mes mėginame dabar ištaisyti istorinės klaidas. 1951 e, metais buvo su, sukurta pabėgėlių konvenciją. Ir be abejo, tas dokumentas buvo įkvėptas e, pirmiausia holokausto siaubo, kitų pokario siaubų, e, to siaubo, kad žmonės išgyveno sudursi su nacistinės vokietijos nusikaltimais. E, daug žmonių tuo metu taip pat buvo išnaikinta dėl e, savo lytinės tapatybės. Vėliau e, buvo ilgas istorinis procesas, kol lūgalė 20 amžiaus pabaigoje kažkur tai pradėta kalbėti apie tai, jog apsauga turi būti vienodai steigta visoms visų orientacijų asmenims. Ačiū už tokį aišku pasisakymą. Visi mūsų kalbėtojai kalba apie labai konkrečius klausimus mūsų viso paketo. Taigi, jūs mums tikrai labai padėjote geriau suprasti šitą padėtį, dėkojame. Dabar Žerom Vuola, jis yra pagalbos pabėgėliams organizacijos, plėtros direktorius ir tarptautinės reabilitacijos kankinimo aukoms tarybos narys. Jisai jau šitoje grupėje buvo kalbama apie šios klausimus ir mes labai e, laukiame jūsų pasisakymo. Ačiū pirmininkė, kad mums suteikite žodį. Aš esu. Paryžėje įsikūrusios asociacijos Parkur Degzylė, tai yra pagalbos avėlėmis plėtros E, organizacijos direktorius, e, tarptautinės reabilitacijos kankinimo aukoms tarybos narys ir e, turiu pasakyti, kad kalbame apie nepriklausomą tarptautinę organizaciją, kuri turi bent 150 centrų įvairiose valstybėse, pagrindę Europoje be abejo. Tai yra pilietinės visuomenės organizacija, kurios, skirtas, e, kurios tikslas yra kovoti, e, užtikrinti tarptautinį reabilitaciją kankinimų aukoms, kovoti su kankinimais ir labai svarbu, aišku, užtikrinti užtikrinti tą prevencinį darbą ir kalbame apie maždaug 200 kankinimų aukų kasmet, kuriems suteikiama pagalba. Uh, Aišku, reikia pasakyti, kad e, kai kuriuose centruose tūkstančiai kankinimų aukų gauna pagalbą, kai kurie centrai galbūt yra daug mažesni, tačiau atvejai yra labai sudėtingi, visur reikia užtikrinti tinkamą pagalbą. Ir Žinoma, mes galvojame apie įvairias rytis, specialistai, e, ir, yra ir medikai, ir psichoterapeutai, ir psichologinė pagalba, ir juridinė ir socialinė pagalba galintys teikti specialistai, ir kineziterapeutai ir taip toliau. Truputį pakalbėsiu apie pagalbą kankinimo aukoms Europoje, kad galėtumėt sudaryti platesnį vaizdą. Mm, kaip žinote, aišku, kankinimų klausimas e, sprendžiamas tarptautiniu mastu ir pabėgėlių komisaras skaičiuoja apie 20-30 procentų pabėgėlių aprašytojų yra patyrę kankinimus. Apie 2,9 e, milijonai e, pabėgėlių atvykę į Europos Sąjungą be abejo. Tarp jų buvo didžiulis skaičius kankinimų aukų. Tos aukos yra pažeidžiami asmenys paprastai. Uh, gavę tik tai bazinę sveikatos pagalbą, tačiau reikia jiems labai svarbios psichologinės, psichoterapeutinės pagalbos, žinoma, ir visuomenės sveikatos aspektai turi būti, žinoma, priimti domien ir, ir reikia galvoti bendrai apie jų klausimą. Sveikatos klausimas dažnai yra traktuojamas kaip viena iš pagrindinių teisių įvairiose tarptautinėse instrumentuose, tačiau aišku, kad galimybė galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas yra labai skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Ir mes galvojame, kad labai svarbu yra būtent mažinti tuos skirtumus. Tai yra labai svarbus taip pat ir e, elementas Europos Sąjungai, kad bendrai koks jausmas joje e, e, yra susidaręs tarp žmonių. Ir žinoma, reikia galvoti ir apie, pavyzdžiui, demokratijos ir žmogaus teisų priemonės lėšų panaudojimą jeigu būtų uždaryti įvairūs centrai, jeigu dėl to, kad trūks nutrūktų finansavimo, tai žinoma, kad nutrūktų pagalbos teikimas kankinimų aukoms, o tai yra labai a, didelė problema, kadangi tie centrai nuolat e, jaučia finansavimo stygių, kaip panas Debriuker, kiti prelegentai kalbėjo, labai svarbus yra m, identifikavimo klausimas, kas yra pažeidžiamas asmuo, nes žinoma ir sveikatos priežaros teikimo srityje, materialinių visų sąlygų užtikrinimo srityje, būtent labai svarbu yra mokėti identifikuoti tuos pažeidžiamus asmenius, asmenys tam, kad būtų galima po to jiems užtikrinti visą reikiamą pagalbą. Uh, Geriausiu atveju, žinoma, reikėtų tos asmenys identifikuoti kaip galima anksčiau, kad po to būtų galima visą procedūrą tinkamai orientuoti ir, ir um, tiem pažeidžiamam asmenim garantuoti visas reikalingas paslaugas. Uh, Reikia, žinoma, labai anksti individualių pagrindų iš, išsiaiškinti, kokia yra situacija to konkretaus prieglopšio prašytojo, kad būtų galima po to užtikrinti pažeidžiamiems asmenims, kaip galima geresnės paslaugas. Tad mes kartu su visu mūsų centrų tinklu, esame parengę visą priemonių paketą, kad būtų galima geriau identifikuoti tokius asmenys, nes ne visuomet, aišku, darbuotojai yra atitinkamai apmokyti ir psichologinės pagalbos teikimo srityje, kas yra labai svarbu prieglapšių prašytojim. Ir, pavyzdžiui, pirmasis projektas Protect e, tikrai duoda labai teigiamų rezultatų gerinant visas identifikavimo procedūras visose pabėgėlių prieimimo E, tarnybose. Ir štai aš norėčiau truputėlį reklamos e, įterpti. Štai mūsų leidinys apie projektą Protect. E, kviečiu jūs jį pasiimti išeinant iš salės, pasiskaityti, nes čia tikrai yra daug svarbios informacijos. Ir dar porą žodžių dėl a, a, kankinimų atvejų įrodymus, dokumentavimą. Aišku, labai svarbu surinkti visą reikalingą informaciją, kad būtų galima ne vien tik tai suteikti reikiamą pagalbą, žinoma, tis, traumas patyrusiems asmenims, bet taip pat po to, kad ir visi juridiniai klausimai būtų išspręsti, kad taip pat būtų galima įrimtis persekėjimo veik, baudžiamųjų veiksmų prieš tuos, kurie vykdė kankinimus. Mm, Stambulo protokolas to tikslu yra parengtas, kad būtų galima pagerinti visų įrodymų surinkimo, viso dokumentavimo, visą procesą. Aišku, tai yra dažnai labai e, traumatizuojantis e, potyriai aukoms ir uh, manau, kad reikėtų tomis nuostamos pasiremti labiau keletas rekomendacijų galbūt dabar pasirimant mūsų darbu. Visų pirma, dėl e, identifikavimo sistema turėtų būti tokia, kad leistų labai ankstyvame etape nustatyti, kurie žmonės yra pažeidžiami, kad po to būtų galima atsižvelgti į jų specifinius poreikius, kad po to priderinti būtų galima atitinkamai visą prieglopščio prašymą e, nagrinėjimo procedūrą ir kad visa medikų ir juristų pagalba galėtų būti tinkamai suteikta pateikta pasiremiant tinkamais dokumentais, tinkamais kankinimų įrodymais. Dėkoju už dar vieną labai aišku ir įdomų pristatymą ir, žinoma, už rekomendacijas. Jūs taip pat mums metite iššūkį, kalbant apie persekiojimus prieglapšio prašytojų srityje. Mes turime laiko porai labai labai trumpų klausimų ir tada pradėsime kitą sesiją. Ar kas nors norėtų užduoti klausimų? Ar viskas buvo taip aišku, kad, kad neverta net klausti? Taigi, ponia Idalgo, mūsų prane, e, pranešėjas dėl prieimimo. Taip, nepaisant mano pranešimo, man buvo labai įdomu klausytis jūsų pristatymų ir noriu paklausti specialisto kankinimo klausimais Reikia labai greitai nustatyti, kurie asmenys yra pažeidžiami, taip pat žinoma ir kankinimo aukas, bet ar įmanoma surašyti tam tikrą identifikavimo sąrašą, bet ne asmenų, o e, šalių, kurios vykdo kankinimus. Galbūt reikėtų pasinaudoti visomis tarptautinės e, institucijomis, e, jų patirtimi, tam, kad mes liktai pirštu parodytumėm, kuriuose šalyse vis dar yra vykdomi baisus kankinimai ir kuriuose yra kankinimo aukų. Gal taip mes padarytumėm tokį spaudimą iš e, Europos parlamento tam, kad e, tiesiog nurodytumėm, kurios šalis e, vis dar vykdo masinius kankinimus, kaip tarptautinės Amnesty International pranešimuose žinome, tam, kad pasiūstumėm spaudimų šitoje, spaudimą šioje srityje. Ačiū. Euh, non, je peux, je peux bien sûr qu'adhérer qu entièrement à tout ce que. Tikrai galiu uh, visiškai pritarti tam, ką jūs pasakėte. Kasdien stengiamės būtent dirbti tais klausimais, akcentuoti juos. Uh, kartais tikrai pakankamai sudėtinga yra įtikinti visus, perteikti tą pagrindinę mintį būtent, kad koks svarbus yra tas kankinimų klausimas, pavyzdžiui, analizuoti, kur tos valstybės yra, pavyzdžiui, Tunisas, tarkim, daug kas vis dar galvoja, kad Tunisas tai yra graži šalis, kur galima vykti kaip turistui, tačiau Amnesty International turi labai aiškius dokumentus, parodančius, kokia yra tikra situacija ten ir reikalingas tikrai labai tvirtas politinis palaikymas, kad mes galėtumėm perteikti visą situaciją aiškiai. Ačiū. Labai ačiū. Čia grįžtame prie to klausimo, kurį iškėlė ir kiti kalbėtojai, tai kaip svarbu turėti informacijos apie kilmės šalį. Europos prieglapšio palaikymo tarybo, tarnybos bando sukurti tokias ataskaitas, bet galbūt galima pasirašyti ir kokį supratimo memorandumą, kad nes tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Dabar norėčiau padėkoti mūsų prelegentams iš šitos mūsų sesijos. Išgirdome tikrai labai aiškius, labai išsamius pristatymus, labai įdomią patirtį išsakė dabar ponė Cecilija Vikstrom pirmininkaus sesijai apie nepilnamečius. Ir šitą sesiją, manau, irgi bus labai įdomi, taigi dėkoju pranešėjams ir Cecilija dabar perdodu Jums pirmininkavimą. Well, I hope that you had one minute at least to say. Tikėkime, kad buvo, turėjot minutę pasisveikinti su kažkuo, ko anksčiau nepažinojote. Atsisukite į kaimyną, kurio, su kuriuo dar nesisveikinote, nusišypsokite, pasisveikinkite. Taigi, pradėsime trečią klausimų sesiją. Aš esu Cecilija Vikstrom, esu iš Švedijos. Nuo 2009 metų esu e, parlamentarė ir aš esu pranešėja mm, dėl Dublino konferencijos e, dokumento. Visi žinome, kad vaikai yra pažeidžiami, o ypatingai jie yra pažydžiami, kai atsiduria sudėtingose situacijose. Dabar kalbėsime apie vaikus prieglopšio prašytojus. Kaip žinote, e, nepilnamečiai yra labai svarbus horizontalus klausimas, e, su kuriuo susidurime kiekvienoje e, prieglopšio, kiekviename dokumente, ruoždami bendrai Europos prieglopšio paketą, kaip girdėjome per pirmąją sesiją. Mūsų sesijoje dalyvauja trys prelegentai, todėl Nekankinsiu jūsų savo kalbomis, negaišinsiu laiko, e, perdodu jiems žodį, kad pasidalintų savo žinomis ir patirtimi šioje srityje. Pirmiausia, Rebeka O'Donnell, kuri yra Organizacijos gelbėkit vaikus prieglapšio ir migracijos skyriaus politikos ir gynybos pareigūnė nuo 2007 metų. Gelbėkite vaikus yra pagrindinė tarptautinė vaikus ginanti organizacija. Ji jiems vaikų e, migrantų ir prieglapšio prašytojų problemos yra vienos iš svarbiausių. Šitą organizaciją taip pat peržiūrėjo ir ES vaikų prieglapšio prašytojų e, dokumentus, e, sugražinimo direktyvą, e, taip pat dokumentus susijusius su vaikus keliaujančius be suaugusių, taip pat dirba ir su Europos vaikų programa, kuri dabar vienyje 30 NVO visoje Europoje dirbančių su vaikais su nelydimais vaikais. Taigi perdodu žodį poniai O'Donnell, prašom. For, um... Ačiū pirmininkė už pristatymą, už įžangą ir noriu padėkoti parlamentui už tai, kad pakvietė mane čia aptarti vaikų padėti e, prieglopščio teisės pakete ir taip pat, e, kur toliau linksta drybos. Uh, kaip ponia Vikstrom sakė, mes be abejo stebime e, Europos prieglobščio teisės evoliuciją daugelį metų ir turime labai konkrečių pasiūlymų dėl nuostatų susijusių su vaikais ir nepilnamečiais. Tiek tada, kai kalbame apie šeimas prašančias prieglobščio, tiek apie e, vaikus, kurie atskirti nuo šeimų, kurie yra nelydėmi suaugusių ir nepriklausomai prašo prieglobščio. Pirmiausiai noriu pakalbėti apie keltą bendrų pozicijų susijusių su vaikais. E, prieš nagrinėdami e, vaikų padėti dabartiniuose siūlomose teisės aktuose, o paskiau galbūt pakalbėsiu apie keletą specifinių nuostatų, kurios tikrai turėtų parlamentui kelti nerimą. Taigi, e, šiandien mūsų pozicija yra tokia, kad visose situacijose vaikus reikia pirmiausiai traktuoti kaip atskirus asmenis, individus su savom teisėm ir e, kad nepaisant jų emigracijos statuso, jiem turėtų būti teikiama pirmenybė. Uh, kai mes kalbame apie nelydimus vaikus, tai jiems be abejo reikia ypatingos apsaugos ir ypatingos pagalbos. Tam, kad nebūtų nesupratimo, norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Tai nereiškia, kad mes manome, jog nelydimi vaikai atvykstantis iš trečių šalių į ES turėtų e, iš karto sulaukti nuolatinės valstybių apsaugos. Ne, tiesiog reikia kiekvienam vaikui rasti ilgalaikį sprendimą e, atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus. Valstybės dėl to tiek pagal tapnės teisės, tiek pagal europinės teisės principus privalo atidžiai išnagrinėti kiekvieno vaiko individualias aplinkybės ir išsiaiškinti, kur geriausia būtų šito vaiko ateitis ar ES, ar kitose šalise, e, orientuojantis į geriausius vaiko interesus. Ypatingai atsižvelgiant į tokius e, aspektus, ar pavyzdžiui, yra pabėgėliai ar ne. Be abejo, tai skamba kaip elementari sveiko proto pozicija, tas geriausių vaiko interesų e, principas turėtų turbūt auksinė gyja eiti per visus teisės aktus. E, apie tai mes kalbame e, priekybo žmonėms direktyvoje ir taip pat gražinimo direktyvoje. Na, iš tikrųjų labai sveikintina tai, kad šis principas sistemingai darosi vis labiau pastebimas mūsų teisės aktuose, tačiau rizika, kurios turime išvengti, yra ta, kad tas geriausių interesų principas nebūtų automatiškai perkeliamas, nukopijuojamas į kiekvieną naują teisės aktą. E, kad nebūtų laikoma, kad tai yra principas, kuris savaime suprantamas. E, arba kad jis nebūtų priskirtas tik valstybinarių prerogatyvai. Aš manau, kad kaip tik Europinėje teisėje turi būti numatytos specialios apsaugos priemonės, kad šis principas būtų tikrai gyvendamas. Uh, Na, komisija tai pripažino ir e, tai atsispindė pasiūlymuose, kurie pateikti jums svarstyti. Taigi aš apie tai ir pakalbėsiu šiek tiek išsameu. Prisiminkime, kad dabartinėse Europos prieglapščio įstatymuose yra tam tikrų priemonių, kurios e, susijusios su šeimomis ir nelydimais paauglys. Tačiau šiaip jau, e, visų e, pirma, stokojame to, kad vaikas būtų pripažintas, pripažintas kaip individas su savom teisėmis, su vais poreikis. E, Taigi reikėtų pirmiausiai e, daugiau akcentuoti pagarbą vaikui, e, šeimos interesams. E, taip pat labai svarbu, kad būtų išklausomi patys vaikai ir vertinami jų interesai. Mm, vėlgi, čia mes stebime tam tikrą pažangą, tačiau dar yra ką tobulinti ir mus ypatingai neramina tai, kad e, e kai kurie patobulimai pasiekti tik tai per didžiulį spaudimą. Mes manome, kad e, parlamentas turėtų pirmiausiai užtikrinti, jog nebebūtų atsisakyta tų patobulimų, tų pasiūlymų, kurios pateikė komisija ir kad situacija būtų toliau gerinama. E, taigi, pirmiausia, reikėtų pakalbėti apie tuos komisijos pagerintus nuostatus, kuriems kyla tam tikras pavojus. Na, visų pirma, E, galbūt nieko nestebins, kad mes kalbame apie sulaikymą, apie tai bus kalbama atskirai, tačiau reikia pasakyti, kad e, priimimo direktyvos peržiūros pirmajame variante komisija numatė, kad būtų draudžiama sulaikyti nelydimus vaikus, tačiau antrajame peržiūros variante šis pasiūlymas buvo tarsi atšauktas. E, buvo kalbama apie tai, kad vaikai gali būti sulaikomi, kada tai atspindi jų geriausius interesus. Na, sunku įsivaizduoti, kad iš tikrųjų e, tai gali būti e, realizuota, kadangi šiaip jau yra nustatyta, kad bet kada sulaikant vaikus, sulaikant nepilnamečius, jam padaroma didžiulė žala. E, be abejo, bet kuriuo atveju e, vaikai neturėtų patys įrodinėti, jog netitinka jų interesų kažkoks tai įkalinimas, uždarimas, sulaikimas ar panašiai. Taigi principas turėtų būti, jog vaikų sulaikyti negalima. E, e, noriu pasakyti, kad e, kitąmet numatyta speciali kampanija, kuri, kuria siekiama galų galę nutraukti šitą praktiką ir iš tikrųjų užkirsti kelią, kad vaikai ar paaugliai būtų sulaikomi. Kitas klausimas, dėl kurio kyla vėlgi tam tikrų dviejonių, yra šeimos vienovės principas. Uh, E, žinau, kad parlamentas visiškai neseniai e, šį klausimą diskutavo, svarstydamas e, tinkamų direktyvą, ir parlamentas mėgino, tiesą sakant, griežčiau apibriežti šeimos narių savoką negu komisija. Mes ragintum parlamentą iš tikrųjų bent jau prieimo direktyvoje nedaryti to, o palaikyti komisijos pasiūlymą, nes uh, Iš tikrųjų, e, e, vaikų geriausiai interesą tinka e, būtent tos plačios savokos, kada mes galime kalbėti ir apie, tarkim, vaikus, kurie gimė nesantokoje, jie vis tik turi teisę būti su tėvais. Vaikai yra vaikai, nepriklausomant to, ar jie gimė santokoje ar ne. Bet to galima ne, taip pat galvoti apie privatinės santokas, kuriuose gimsta vaikai. Bet kuriuo atveju vaikai, ypatingai kada jiems reikia e, apsaugos, jie atsiduria labai pažeidžiamoje stacijoje. Ir aš manau, kad e, visos valstybės narės išloštų, jeigu jos leistų šeimoms susijungti tam, kad vaikai jaustųsi saugesni. Na ir dar labai trumpai noriu apšvelgti tris nuostatas, kurias galima būtų stiprinti. Pirmoji tai yra e, globėjų arba atstovų klausimas. Turėtų būti visiškai aišku, kad tie globėjai, kurie atstovauja vaikams, e, turėtų vėlgi pirmiausiai stengtis apsaugoti vaiką ir ginti jo geriausius interesus. Tai reiškia, kad e, šie asmenys turėtų būti visiškai nepriklausomi nuo bet kokių kitų agentūrų, kurios gali turėti savo interesų. Tai yra e, bet kokie e, pavyzdžiui, globėjai, kurie susiję su e, sienos apsaugos tarnybomis ar panašiai, jie tokie neturėtų būti skiriami. E, pasiūlyme dabar tai skambėjo, kad agentūros bei individai, kurių interesai e, galėtų kirsti su vaiko interesais, neturėtų būti skiriami globėjais e, arba atstovais. Na ir mes siūlytum toliau griežtinti šias formuluotės. E, aš manau, kad prie šito mes dar grįšime. Toliau amžiaus įvertinimas. Vėlgi labai sunkus klausimas ir klausimas, kuriuo dažnai spekuliuojama, kaip iš tikrųjų nusatyti vaiko amžių. Uh, Akivaizdu, kad valstybėm nereikia mechanizmo, kaip nustatyti, ar vaikas tebėra vaikas, tai yra jis yra nepilametis. E, aš norėčiau akcentuoti, kad vėlgi na, nėra jokių tikslių amžiaus nustatymo metodų pagristų mokslinė informacija. Būtų puiku, jeigu tai būtų, tačiau kol kas tikrai mes nieko panašaus nežinome, todėl parlamentas turi į tai atsižvelgti. E, negalime tiesiog e, nustatyti kažkokių standartinių procedūrų, pavyzdžiui, rengeno, patikrinimą rengeno ar panašiai. E, na ir dar kitas dalykas yra e, tai, kada kokiam sąlygom e, nepilnamečiai pagal Dublino procedūras turėtų būti per, persinčiami kitą šalį. Vėlgi, čia turėtumėm pirmiausiai uh, E, kalbėti apie geriausių laiko interesus, įtraukti tinkamas veikiančias institucijas abiejose šalise ir jeigu jau vyksta toksai perkelimas, tai vėlgi tai turi būti padaryta dar e, kuo mažiau žalos vaikui. Taigi, e, prašyčiau dar kartą išnagrinėti detalės pozicijas, detalius argumentus. Na ir dabar noriu apžvelgti keletą argumentų, kurie prieš, nukreipti prieš šias apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, vienas iš populiarių argumentų yra, kad tai bus per brangu. Uh, Na, taip pat, kad apsaugos e, mechanizmas gali paskatinti daugiau vaikų nelegaliai įvežti ir panašiai. Be abejo, e, šie argumentai taip pat turi būti išklausyti, tačiau noriu pasakyti, kad pirmiausiai jokie argumentai negali e, panaikinti būtinybės teikti kam bent jau minimalę apsaugą. Uh, Na, iš tikrųjų, jeigu valstybės narės nesugeba atsižvelgti į geriausių vaiko interesus, tiek procedūrinė prasme, tiek iš esmės, e, jos be abejo turi būti atsakingos. E, na, o tie argumentai, kurie sako, kad kai kurios priemonės yra per sunkiai gyvenamas arba per brangios, na, žinoma, kiekviena valstybė susiduria su E, tam tikrom dilemom, kad jie nežino, kaip geriausiai vertinti vaiko interesus, tačiau e, yra daug e, institucijų, daug veikiančių asmenų, kurie gali patei, suteikti pagalbą valstybėm. Pavyzdžiui, kad ir gelbėkit vaikus organizacija bendradarbiavo su Suomijos atinkama ministerija, pateikdami metodinių rekomendacijų, kaip apklausti vaikus. Taip pat mes padėjome parengti kontrolinį sąrašą, kuris leidžia vertinti, ar vaikams reikia papildomų apsaugos priemonių na ir panašiai, ir panašiai. Kitaip sakant, mes kartais e, e, galime tiesiogiai pasiūlyti tam tikrų rekomendacijų, tobulinant prieglobščių steikimo procesą, ypatingai kai tai susijęs su vaikais. Yra ir kitų veikiančių organizacijų, CI, e, atskirtų vaikų apsaugos organizacija ir panašiai. Taigi šios organizacijos yra pasirengusios bendradarbiauti. Ir apibendrindama norėčiau pasakyti, kad vėlgi visą tai reiškia, kad parlamentas gali suvaidinti savo vaidmenį, turi suvaidinti savo vaidmenį ir turi siekti, jog prieglupščių steikimo įstatymai sukurtų europinę struktūrą, kuri leistų apsaugoti pažeidžiamus vaikus realiai, o ne tik tai teoriškai. Ačiū. Ačiū Jums. Dabar iš karto pername prie daktaras Estevanas, kuri yra pagrindinių teisų agentūros teisinių tyrimų skiriaus programų vadovė Vienoje. Daktarė Estevanas yra programų vadovė nuo 2009 metų. Ji taip pat dirba su vaikų teisų grupe pagrindinių teisų agentūroje. Taigi perdodu žodį jums, daktarė. Prašyčiau laikytis darbo atvarkės tam, kad ir mano kolegos galėtų užduoti keletą klausimų baigus kalbėti. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už kvietimą ir pabandysiu pristatyti pranešimą apie nelydimus vaikus, e, prašančius prašančius prieglopščio Europos Sąjungoje. Aš tai turiu ir mm, leidinį, kuris yra jums irgi, e, gali jį paimti. Įvykdėme studiją, dalyvavo vaikai, jie buvo apklausti ir mes tikriname 12 vaikų teisų e, straipsnio reglamentavimus. 336 vaikai dalyvavo, jiems buvo 16 ir daugiau metų, buvo e, kalbama apie. Taip pat buvo e, apklausi 302 suaugusieji, kurie dirba su vaikais. Mes bandėme išaiškinti, kokių pakeitimų e, reikėtų, įsigilinome į vaikų požiūrius ir vaikų perspektyvas ir taip pat pasiū, pateiksime pasiūlymą Europos parlamentui. Mes atsižvelgiame į vaikų e, teisų konvenciją, prieglapšio dokumentus ir kitus reikalavimus. Ir mes bandome papildyti e, Europos studijas susijusias su e, nelydimais nepilnamečiais, kurios jau buvo į, įvykdytos. 12 šalių dalyvavo šioje studijoje. Šioje studijoje kalbama ir apie gyvenimo sąlygas, vaikų gyvenimo sąlygas, E, taip pat socialinius darbuotojus, mokymą, religiją, kultūrą, e, laisvalaikį, e, rasistinius potrius ir visą kitą. Taip pat kalbama apie teisinės procedūras susijusios su vaikais, taip pat ir amžiaus nustatymą, šeimų sujungimą, prieglaušio procedūrą, sulaikymą, tapimą pilnamečių ir taip toliau. Pradėsiu nuo teisinių procedūrų. Manau, kad tai yra svarbiausias e, klausimas Europos parlamentui. Paaiškėjo, kad e, teisinės procedūros yra labai svarbios vaikams, tačiau vaikai dažnai nėra informuojami apie jų teisės ir teisinės procedūras. E, Taip pat e, kartais nėra atsižvelgiama į vaikų e, kultūrinę e, padėtį, ne visada, yra, ne visada dalyvauja atitinkami pareigūnai apklausose, vaikų apklausose ir ne visada atsižvelgiama į visas reikiamas teisinės procedūras. Pradėsiu nuo teisinės, teisinio atstovavimo. E, Tai buvo įvertinta mūsų studijoje, bet dauguma vaikų nežinojo, ar jie turi globėją, kas tas globėjas ir jo, e, kokie jo įsipareigojimai. Kai kuriuose valstybėse narėse manoma, kad e, vyresnėji asmenys yra jų. E, globėjai, bet tai ne visada yra taip. Ne visada vaikai turi pakankamai e, ryšių su globėjais Taip pat ne visada yra teisingai interpretuojamos teisinės nuostatos. E, dažnai vaikai sako, aš nežinau, kas yra mano teisėtas globėjas, ar aš iš viso tokį turiu. Asmens amžiaus nustatymas, nustatoma, nustatoma pagal dokumentus, pagal medicinius testus, bet ne visada galima tiksliai nustatyti net pagal e, medicinius te, tyrimus. Turėtų būti ir apeliavimo mechanizmai dėl amžiaus nustatymo, bet jų dažnai nebūna. Kalbant apie šeimos suradimą ir sujungimą, dauguma vaikų nori būti gražinti į savo šeimą, bet dažnai e, nėra pakankamai informacijos apie šeimos atradimą. E, vaikų norą susijungti su šeima, nes laiką jį yra atsižvelgiama. E, buvo pabrėžta, kad Ronasis kryžius prisideda prie šios procedūros, bet dauguma vaikų e, bijo šios procedūros, nes mano, kad jeigu bus atrasta jo šeima, tada jis ne, tam nebus suteiktas prieglopšio statusas. Dėl prieglopšio statuso vaikai. M, labai norėjo e, praeiti šitą procedūrą daugumoje šalyjų, šalių, bet e, procesas e, vyksta labai ilgai, todėl vaikai jaučiasi nesaugiai, taip pat dažnai nežino, kokia yra, ką daro tie asmenys, kurie įtraukti į šitą procedūrą, jų apklausėjai ir taip toliau. E, vaikai bijo su teisiniais patarėjais apspręsti savo, aptarti savo padėtį. Taip pat ne visada vaikams yra suteikiama vertėjai arba vaikai nes, e, nepasitikė vertėjais ir jų e, objektivumu. Sulaikimas. Mažai vaikų buvo apklausti, per sulaikymo laikotarpį, dažnai vaikai nesupranta, kodėl jie sulaikyti, nors nieko blogo nepadarė. Dažnai valstybėse narėse vaikai tiesiog suimami iš karto, kai jie atvyksta, bet dar nėra numa, nustatytas jų amžius. Taip pat dažnai jie negauna teisinės pagalbos, o kai kurie vaikai netgi sakė, kad sulaikyti e, jie patyrė ir e, išnaudojimą. Labai trumpai apie vaikų gyvenimo sąlygas. Paprastai vaikai yra apgyvenami mažose e, centruose, nedidelėse e, centruose. Kartais e, vaikai yra apgyvenami sulaikymo įstaigose, kartais viešbučiuose arba moteliuose bet dažniausiai vaikų apgyvenimas buvo nustatytas kaip netinkamas, nes daugumoje tokių vietų, kurie buvo apgyveninti, e, trūk, e, net hygienės sąlygos nebuvo atitinkamos. Jų apgyvenimas taip pat yra susijęs su jų saugumu pirminiuose prieimimo centruose gyvenimo sąlygos dažnai būdavo e, netinkamos, pavyzdžiui, trūko privatumo, e, maisto, hygienos, e, prieigos prie švietimo, pramogų, televizijos, interneto ir taip toliau. E, sveikatos apsauga. Dauguma vaikų turėjo teigiamų, e, teigiamas patirties, bet kai kurie sakė, kad e, trūko e, sveikatos įvertinimo atvykus į valstybę. Ne visi gavo specializuotą medicinę priežiūrą, e, ne visi gavo psichologinę pagalbą, kai kuriuose šalyse ta pagalba buvo nebloga, bet nepakankama. E, E, vertimas ne visada tinkamas, kai kurios mergaitės sakė, kad norėjo e, moterų daktarių, bet ne visada tai buvo galima įgyvendinti. Švietimas. Dažniausiai vaikai į, į, į, įtraukiami į bendrą švietimo programą, į eilinės mokyklas. Dažnai tiesiog mokosi paprastose mokyklose, kai kuriuose kai kur jie mokami tik tai tos kalbos, o vaikai prašo daugiau valandų kalbos kursų, kai kurie yra nepatenkinti dėl mokyklos lankymo ir taip pat dėl pasirinkimo, švietimo pasirinkimo. Galų galia diskriminacija ir išnaudojimas. Mes apie tai mažai vaikų kalbėjo, tai yra jautrus klausimas, bet kai kurie vaikai kalbėjo apie žodinį ir fizinį išnaudojimą ar smurtą iš policininkų pusės, pareigūnų pusės. Vaikų buvo prašoma pasakyti, ar jų e, teiginiai yra validus, taip pat vaikai, į vaikus buvo žiūrima nerimtai, buvo sakoma, kad jie meluoja, taip pat Taigi vaikų išdėstyti požiūriai atskleidžia labai daug svarbių e, punktų, kaip reikėtų, būti atsižvelgti, kaip reikėtų atsižvelgti į vaikų poreikius. Stoholmo programa, kurią priemė Europos taryba, joje teigiama, kad į vaikų, į vaikų padėtį reikia žiūrėti specifiškai ir kad asmenys, kuriems yra taikoma tam tikra sistema, turi turėti galimybę ją pasinaudoti. Estebanes. And... Uh, Ačiū, daktarė Estebanės. Negaliu neprisiminti pokalbio, kur 15-metis afganų berniukas paklausė, ar aš turiu kokių teisių. Tai geriausiai uh, saugoma paslaptis pasaulyje. Jis pasakė, aš tik tai norėčiau, kad uh, um, turėčiau pinigų kartais paskambinti mamai. Tai tokia yra ne, paauglių situacija Europoje. Dabar mielai suteiksiu žodį e, Nydos direktoriui e, ponai Ferštegen. Tai yra Niderlandų nelidimų nepilnamečių prieglašio prašytojų globos agentūra, e, kuri koordinuoja apie trijų tūkstančių nelidimų nepilnamečių e, klausimus. E, dabar jūs turite šešis partnerius Švedijai, Belgijoje, Niderlanduose ir kitur. Aš manau, kad jūs mielai matytumėt ir daugiau valstybių narių prisijungiančių prie jūsų tinklo. O dabar mielai suteiksiu jums žodį. To to the... Ačiū už kvietimą aptarti šiandien nelydimų nepilnamečių situaciją. Mes turime sukaupę pakankamai didelę patirtį, daug, aš dirbu apie 30 metų jau šioje srityje nelydimų labai svarbu kalbėti apie tų pažeidžiamų vaikų situaciją. Ir mes sakome, kad globėjų ar panašių priemonių sistemos labai skirtingos yra valstybėse narėse, galvojant apie visas teisinės nuostas, atsak, atsakomybę, brandumo nustatymą ir taip toliau. Gausi globėją ar negausi priklauso dažnai nuo daugelio dalykų, pavyzdžiui, nuo prieglopšio prašymo, nuo to, kaip, pavyzdžiui, važiavai į valstybę ir taip toliau. Jeigu nėra globėjų sistemos, paprastai yra numatyta kažkokia kitokia atstovavimo sistema, kuri turi atitikti mm, tarptautiniams prievalėms. Ir tai Paprastai sistemos yra organizuotos centralizuotai iš viršaus į apačią, tačiau nėra realios atsakomybės už nelydimo nepilnamečio gerovę. Tokia sistemoje pažeidžiami vaikai e, susiduria su pavojimu, kad nebus tinkamai jais pasirūpinta ir situaciją todėl reikia gerinti. Atsakomybė ir atskaitomybė turi būti tinkamai sutvarkyti ir kiekviena valstybė narė turi būti tokia e, atitinkama organizacija, institucija, struktūra, kuri vis, užtikrintų aiškę atsakomybę už kiekvieną vaiką. Uh, Norėčiau dabar Jums pateikti porą pavyzdžių iš tikrai labai sudėtingų situacijų, kur Nidos kaip mm, globėja organizacija turi pasirūpinti, kad viskas būtų padaryta vadovaujantis vaiko interesais. Viena situacija yra dėl šeimos susivienijimo, kur eina kalba apie kūdikį Niderlanduose, o į senelius kitoje ES valstybėje narėje. Kita situacija yra apie mergaitę dėl kurios yra Dublino paraiška pateikta, kuri turėjo būti gražinta į kitą Dublino valstybę, mm, bet kurioje nebuvo jokių globėjų, kitokių atstovavimo ar prieimimo struktūrų. Taigi, uh, turiu pasakyti, kad kartais, e, kadangi tokios skirtingos yra sistemos dėl globėjų ir kitų aspektų, kad labai sudėtinga yra vadovautis tikrai vien vaiko interesais. Dabar erų atvejis. E, tai erų yra septyn, dabar jau 17 metų, 2008 metais, tačiau jį buvo tik 14, kai atvyko pirmas iki Europą medinė valtelė iš Libijos. Laivas buvo e, sulaikytas e, ir erų perkelta į pabėgėlių stovyklą, kur buvo 8 mėnesius kartu su tėvinainiais, kurie padėjo jai Kai pabėgėlių stovykla buvo uždaryta, ji kartu su kitais atsidūrė gat, gatvėje ir mm, tiesiog elgetavo ištisą mėnesį. Po to e, viena ar Trijos piliečių šeima padėjo jai nukeliauti į Niderlandus. 2009 e, birželį Eru atvyko Niderlandus ir kreipėsi prieglopščio. 2009 liepą, tai yra 15 metų jau būdama, e, ji gavo Nidos organizacija kaip globėja, jai buvo priskirta, tačiau jos e, prieglopšio prašymas buvo atmestas dėl to, kad prieš tai buvo kitoje Dublino valstybėje ir todėl m, mm, tai, jį gavo taip vadinamąjį e, Dublino. Uh, reikalavimą ir 2010 rugsėjį buvo sulaikyta tam, kad būtų deportuota, nežiūrint viso Nidos prieštaravimo. Ji vis tik tai buvo 2010 rugsėjį deportuota. Nidos pasistengė su pagalbos organizacija mm, pasirūpinti ją jau po to kitoje valstybėje. Nidos gavo pažadą, kad Eru bus sutikta oro uoste, kuri nusileis, tačiau viskas pasisuko visai kitą linkmę. 2010 spalį Erų grįžo į Niderlandus ir pati kreipėsi į Olandijos valdžią. Nidos e, tokiu būdu e, toliau teikė jai pagalbą, e, pasiremdama jos patirtimi kitoje Dublino valstybėje. Jai buvo pasakyta, kad uh, Ji buvo nugabenta į kalėjimą, kad po to įgaus laišką, kad turi palikti šalį, tačiau po to ji buvo išmesta į gatvę. Taigi ji kelias savaitės gyveno baisų gyvenimą, miegojo po tiltais, algetavo, buvo sumušta ir išprievartauta kelis kartus. Ji baiminosi kreiptis į policiją, nes e, pagalbos ir galų galėjai nusprendė grįžti į Niderlandus. Nidos nusprendė, kad reikia kreiptis į atitinkamą ministrą, nes iš tikrųjų tai ypatinga situacija. Galutinis rezultatas buvo toks, kad er gavo prieglopsti, tačiau psichologiškai jaučiasi baisiai, kadangi prisimena baisę savo patirtį Dublino valstybėje. Sako, kad visą gyvenimą jinai klajojo ir patyrė baisumą ir skurdą. Į papasaką apie tai nidos. Šiuo metu ji netgi nėra pasirengusi gauti tolesnę pagalbą, jeigu reikėtų jai kokios psichologinės ar socialinės pagalbos. Kitas e, atvejis tai yra Feizi kūdikio atvejs. Mm, Feizi gimė Irane, motina afganietė pabėgo į Iraną, kai tėvas buvo nužudytas. motinos tėvai buvo Britanijoje ir turėjo Britų pilietybę. Dėl tos situacijos, kadangi jie pergyveno dėl savo dukters ir anūko, anūkų, jie nukeliavo į Iraną ir parsivežė savo e, dukrą ir vaikus su padirbtais pasais. Tačiau Dubaus oro uoste Feizi motina ir sesuo buvo areštuotos ir sulaikytos. Ir jos greičiausiai bus deportuotos į Afganistaną, nors dabar jos yra dar Dubaus kareime. Seneliai sugebėjo e, Feizi su savim įsinešti į skrydį Amsterdamą. Atvykę į Niderlandus, kai buvo patikrinti pasai, aišku, paaiškėjo, kad Feizi yra padirbtas pasas. E, ir, ir seneliai pripažino, kad Feizi kelionės dokumentai padirbti. Taigi, jie buvo sulaikyti kelioms dienoms įtarus priekybą žmonėmis, bet po to jie buvo paleisti toliau keliauti į kitą ES valstybę savo šalį, tačiau be anūko. Dabar kaip Nidos dalyvavo čia. Nepilnamečių teismas paskyrė Nidos būti globėjų ir kadangi, aišku, tikrai negerai yra vaikui būti ilgai atskirtam nuo savo šeimos. Tai um, Nidos sutelkė dėmesį į Feizį um, su, su, suvienijimą su savo šeima, kadangi su motina neįmanoma, tai su seneliais. Motina telefonu sutiko, kad Feizį būt, būtų sugražintas seneliams, kadangi jos ateitis yra pernelik pavojinga ir neapibriešta. Mm, Nidos kreipėsi įvairias tarnybas ir mm, Arabų Emiratų ambasadą, ir imigracijos tarnybą, ir gražinimo departamentą, ir užsienio reikalų ministeriją, aiškindamas, kaip būtų galima užtikrinti kūdikio susivienimą su šeima. Tačiau nieko nepavyko padaryti kreipėmės ir į centrinę e, instituciją. Mums buvo pasakyta, kad neįmanoma to padaryti greitai, taigi procesas bus labai ilgas, iki Feizi galės e, nukeliauti pas savo senelius e, Britanijai. Praėjo beveik dviejį metai, iki realiai tai buvo įmanoma padaryti. Išvykimas į kitą šalį pagal Dublino procedūrą buvo vienintelis variantas. Taigi prireikė beveik šešių mėnesių ir buvo nuspręsta mm, kreiptis į Britų valdžią per Dublino procedūrą tam, kad e, būtent dėl feizė atvejo buvo pareikalauta įrodymų, legalizuotų dokumentų dėl feizė ir um, Nidos viską surinko, tačiau vis tiek dar nepakako tokių įrodymų Britams. Toliau Britų valdžiai reikalaujant Nidos netgi atliko DNR tyrimą. Uh, tuomet Britų valdžia pap, dar paprašė visokių papildomų įrodymų ir, ir į tuos visus prašymus sureagavo Nidos. Ir į tą laiką dar trys mėnesiai praėjo. Nidos reguliariai konsultavosi su nepilnamečių teismu dėl, dėl globos, atitinkamai susisiekė su socialinėmis tarnybomis e, senelių tėvos e, šalyje. E, kad būtų galima toliau teikti pagalbą feizį ir seneliams po šeimos susivienijimo. E, buvo labai sunku ir su socialinėmis tarnybomis dirbti, tačiau galų gale rezultatas buvo toks, kad Olandijos nepilnamečių teismas e, priskyrė globą seneliams ir Nidos paskyrė šeimos prižiūrėtoje. Šiuo metu E, seneliai nuolat lanko Feizy Niderlanduose. Ir Feizy jau 18 mėnesių yra, šiuo metu Nidos atsakinėjai dar papildomus Britų klausimus. Nidos sako, kad kuo ilgiau Feizai liks e, globėjų šeimoje ir negalės grįžti pas e, senelius, pas savo šeimą, tuo e, labiau nukentės jo kalbiniai, kultūriniai, kitokie poreikiai. Tai netitinka jo interesų. Tai štai aš jums pristačiau du pavyzdžius apie baises situacijas. Ir manau, kad Yra visiškai aišku, kad jeigu nėra paskirtas globėjas, kurio pareiga pas, padaryti viską, kas yra mm, svarbu vaikui, tai toks, pavyzdžiui, kūdikis niekuomet nebūtų uh, turėjęs um, galimybę su, susijungti su savo seneliais ir būtų turbūt visiems laikams pasilikęs Niderlanduose, o 14-metė mergaitė turbūt nebūtų turėjusi jokio kitokio pasirinkimo, kaip tik tai um, toliau gyventi bais, baisioj situacijoje. Taigi, Aš manau, kad visų pirma reikia vadovautis vaiko interesais ir reikia pasirūpinti, kad būtų globėjas paskirtas, gautų visą ekspertų pagalbą ir kad būtų visų pirma galvojama apie vaiko interesus ir jo susijungimą su šeima kitoje ES valstybėje. Imigracijos tarnybos turi turėti aišku trumpą terminą klausimų išspręsti. Ir aš galvoju, kad kitas dalykas yra, kad nepilnamečiai e, gali būti perdodami tik tai iš globėjo globėjų, tai yra iš asmens organizacijai, kuri iš tikrųjų galės pasirūpinti tokio vaiko gerovę. Enži vardu galiu pasakyti, kad labai svarbu yra pasirūpinti tokiais e, perdavimais tinkamai. Mes, mes galėtumėm surasti tinkamus partnerius visose ES e, valstybėse narėse. Tai yra organizacijas, su kuriomis galima susisiekti, kurios iš tikrųjų pasirūpins vaiko interesais. Visos ES valstybės narės sako, kad jos turi e, atitinkamas globėjų ar atstovų sistemas, kaip kad reikalavome ES direktyvose. Tačiau mes realiai savo praktinėme gyvenime matome, kad ne visuomet taip yra ir ne visuomet lengva surasti tuos, kas tikrai galėtų dirbti kaip globėjai. Ačiū. Uh, now... Labai ačiū, ponas Aštegin. Na, matome, kad laikas tikrai bėga labai greitai. Pradėjome šį rytą. Uh, nuo įžanginės sesijos, kuri užtruko jau gerų puslančių ilgiau negu numatyta darbo tvarkė. Todėl dabargi negalėsiu priimti daug klausimų, tačiau sekretariatas e, pasisiūlė surinkti jūsų klausimų raš, klausimus raštu ir jie bus persiusti mūsų ekspertams. Taigi jie taip pat raštu jums ir atsakys. Mano apibendrinimas šiai sesijai būtų toks. Tai yra labai svarbu. Mes turime pirmiausia orientuotis į geriausius vaiko interesus, kada tobuliname e, ir toliau kūrėme bendrą Europos prieglapščio steikimo sistemą. Ir sulaikimas iš tikrųjų 21 amžiuje Europoje jau nebėra primtinas sprendimas. Gal kas nors laikosi kitokios nors nuomonės, aš mielai padiskutuočiau dėl to kitą progą, kitoje vietoje, kitų laikų, tačiau dabar norėčiau jums visiems labai gražiai padėkoti, linkiu gražiai pratesti šią dieną ir laikykime iš vien. Visi mes žinome, kurį kelią norime pasirinkti. Visų mūsų laukia tas pats galdus terminas, tai yra 2012 metų pabaiga. Na ir tuo aš baigsiu. Dėkui. Europos Sąjunga, tiesąkant, rizikuoja nukrypti nuo tiek tarptinės teisės, tiek e, įvairiausių tarptinių dokumentų, tiek e, Europos e, žmogaus teisų teismo jurisprudencijos. Pirmiausiai, ponė ir ponės, norėčiau pakalbėti apie vieną iš mano mėgstamiausių temų, tai yra e, saugių šalių koncepcija. E, E, kiek suprantu, Libė komitetas taip pat daug dėmesio skiria šiam klausimui. Aš suprantu, kad e, labai sudėtingos procedūros yra taikomas tada, kada yra pateikiami daugybiniai e, prašymai. Ir tam reiktų labai daug laiko, todėl Vytut aš nusprendžiau pakalbėti apie vieną iš pagrindinių principų, kuriuo remiasi tas peržiūros pasiūlymas. Tai yra būtent vadinamasis frontloading arba šankstinių sprendimų mechanizmas. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad e, padarykite viską gerai iš pat pradžių. Kitaip sakant, kad visi elementai, kurie reikalingi e, teisingam sprendimui priimti, turi būti surinkti, organizuoti, sutvarkyti pačioje pradžioje. Tam, kad būtų e, per sveiko proto suvokiama pakankamai trumpamą laikotarpį primti geri ir nebekeičiami sprendimai. Sprendimai, kurių nebereikėtų keisti teismų sprendimais. Taigi, jeigu mes kalbame apie pirmos instancijos kokybiškus sprendimus, kokybė e, paprastai yra ta žodis, kuris apibūdina gerus sprendimus, kurie laikantis numatytų procedūrų e, įvertina e, kam e, grėsia persikim pavojus arba e, kam gali būti padaryta didžiulė žala, nepriklausomai nuo kilmės šalies, ar tai būtų Somalis, ar Irakas, ar bet kuri kita pasaulio valstybė. Kokybiškas sprendimas yra sprendimas, kuris iš karto leidžia nustatyti, kuriam žmogui verta suteikti pabėgėlio e, statusą, kuriam ne. Kokybiškas sprendimas leistų iš karto numatyti, kam reikalinga tarptautinė apsauga, o kas mėgina tik piknaudžiauti sistemos teikiamais privalumais. Kokybiškas sprendimas taip pat būtų būtent tas sprendimas, kuris viską sustato savo vietas teisingai ir pirmojų bandymų. Jeigu mes kalbame apie prieglapšio prašytojus arba tarpinės apsaugos prašytojus, jų prašymai turi būti kruopščiai išanalizuoti per pakankamai trumpą laiką ir jie neturi likti nežinioje ilgą laiką, laukdami savo likimo. Kita vertus, toks iš ankstinis e, sprendimų mechanizmas padėtų ir pačiam valstybėm narėm, nes tai sumažintų sąnaudas, e, sumažintų kainas susijęs tiek su medžiagos surinkimu, tiek su apeliacijų svarstymu. Visą tai reikštų, kad e, materialius primimo sąlygos, tokios kaip e, aprūpinimas maistu, būstų ir panašiai, e, visą tai būtų teikiama trumpiau tokiam pabėgėliam ir tas irgi prisidėtų prie kaštų mažinimo. Jeigu kalbėsime apie kokybiškus sprendimus, kurie apima visus elementus, visus reikalingus elementus, tai realiai e, tokiais atvejais turėtų būti numatyta pat ir e, apeliacijos procedūra, e, kuri leisų sėkmingai apeliuoti, jeigu kažkurios instancijos teismas e, primtų priešingą sprendimą. Na ir mes analizavome e, dabartinės galiojančias e, per susteikimo procedūras įvairiose valstybėse narėse. Mes, e, štai čia melapėje matote, kuriuose valstybėse atlikome tokią analizę. Ir surinkome 700 puslapių įvairiausių materijų įrodymų apie 20 procentų iš visų asmenų, kurie gavo tarptautinę apsaugą, iš pradžių gaudavo neigiamas atsakymas, kurie vėliau buvo keičiami per apeliacijos procedūras. E, toks didžiulis procentas e, pakeistų sprendimų be abejo turi savo pasiekmių. Nes visų pirma, tai daugelis e, tų, kurių prašymai atmes, e, atmetami, e, paduoda apeliacijas. E, E, ar žinodami, kad yra 20 procentų tikimybė, kad jums pasiseks, nepateiktumėte apeliacijos. Aš, pačiu, tikrai teikčiau apeliaciją. E, taip pat daugeliu atveju e, tokiam asmenim toliau pratęsiamas įvairios prieglaušio procedūros, tai yra jie toliau aprūpinami maistu, būstu, jiems teikiama teisinė pagalba ir panašiai. Pirmos instancijos e, jeigu pirmos instancijos sprendimai e, būtų patvirtinami ir antros instancijos e, institucijose, čia teismuose, tai atgrasytų asmenys apskūsti sprendimus. Na ir e, būtent čia mes ir kalbame apie tą e, iš ankstinį e, sprendimų prieimimą, iš ankstinį reikalų sutvarkymą. Jeigu iš tikrųjų viskas būtų padaryta iš pat pradžių teisingai, tai be abejo atgrasytų. E, E, tuos, kurie mėgina piknaučiauti e, prieglopščio sistemą. Be abejo, klausimas yra, ar e, siūlome pakeitimai pasieks kažkokiu tai stebuklingų rezultatų. E, Pirmiausia, man reikia užtikrinti kompetingų institucijų apmokymus, taip pat e, reikiamos informacijos, skaitant teisinės ir procedūrinės informacijos rinkimą. Taip pat reikėtų e, gerinti e, profesinę patirtį ir informaciją, kuri teikiama e, sprendimų prieimėjams, įskaitant ir e, kilmės šalies pateikiamą informaciją. Toliau įvairios ataskaitos susijusios su asmeninėmis apklausomis, su med, med, medikų apžiūra ir panašiai. Reikėtų pabrėžti, jog labai svarbu, jog sprendimai būtų kokybiški. Jei valdžios institucijų atstovai bus gerai apmokyti ir parengti, tai jiems be abejo bus paprasčiau e, nustatyti, kam iš tikrųjų reikia tos tarpinės apsaugos, o kas mėgina tiesiog piknaudžiauti sistemas. Taigi mokymai yra esminė prielaida, kad viskas būtų padaryta gerai iš pat pradžių. Na, šis teiginys atrodytų galbūt trivialus, tačiau vėlgi ta analizė, kurią aš tik minėjau, e, nurodė, nustatė, kad daugumoje valstybių narių, kurias bent jau mes analizavome, nėra reikalavimo, jog e, apklausiai, pavyzdžiui, būtų specialiai rengiami e, tarptautinės teisės klausimai, žmogaus teisų klausimais ir panašiai. E, jiems taip pat nereikia, nėra būtina bent jau turėti tam tikros patirties su žmogaus teisų pažydimais ir panašiai. Kai kuriais atvejais netgi netaiko minimalų susilavinimo reikalavimo, trijose valstybėse apskritai nėra jokių visiškai jokių mokomų, mo, mokymų e, ar, ar specialių reikalavimų e, parenkant tokius asmenys. E, na, turbūt būtina yra suprasti, jog netgi prieglapščio teikimo pagalbos biuro reglamente šitokia nuosta yra numatyta, būtent tie mokymai turi būti teigiami ir tai be abejo prisidėtų labai stipriai prie sprendimų kokybės. Europos prieglapščio tikim, pagalbos biuras e, kitų metų perims šito darbo koordinavimą ir taip pat e, išdėlis bus atsakingas e, už pabėgėlių fondų, Europos pabėgėlių fondo lėšų panaudojimą šiam tikslam. Taigi labai svarbu, kad mokymai atitinkamom institucijom būtų daromi, būtų organizuojami pagal Europinę darbo tvarkę. Dar reikėtų pasibėti kitų dalykų E, šis biuras, pažiūrėjau, turės e, e, teikti informaciją apie paraiškų ir prašymų atsiemimą, kas galėtų irgi ženkliai prisidėti prie paraiškų srauto sumažinimo valstybės narėse, taigi sumažintų darbo krūvį. Aš galėčiau tęsti ir tęsti, tačiau laiko turiu nedaug, taigi galiu apibendrinamas pasakyti, jog tiek ES, tiek pačių valstybių narių interesus atitiktų būtent tai, kad e, būtų greitai priimtas prieglopščio dokumentų paketas e, ir taip pat, kad būtų nusatytos bendros procedūros e, dėl tarptinės apsaugos statusų steikimo arba atšaukimo. Tai, tai padėtų staupyti tiek darbo sąnaudas, tiek lėšas. Ačiū. <laughs> Ačiū. Aš tai, kad taip gyvai kalbėjote mums šiandien rūpimą temą, o dabar Anne Charlotte Newgard, pagrindinių teisų agentūros atstovė 2010 metais dalyvavo atliekant tyrimą dėl kito aspekto, dėl informacijos suteikimo prieglopščio prašytojams. Labai prašyčiau, ponė Nigard, kalbėti neilgai. Merci. Thank you very much, Madam Chair. Thank you also. Ačiū pirmininkė. Aš irgi dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame klausime, kurį gavo pagrindinių teisų agentūra. Kalbant apie iš ankstinius sprendimus, kalbėsiu apie mūsų atliktą tyrimą, kuris buvo baigtas 2010 metų rudenį. Mes kalbėjome apie prieigą prie informacijos ir procedūrų, ir taip pat informaciją apie teisinės procedūras iš prieglapšio prašytojo pozicijos. Turėjom, mes tyrėme, kaip prieglošio prašytojas supranta savo teisę, supranta procedūrą, kaip jisai supranta, kaip jisai turi pateikti prašymą, kokias teisės ir pareigas turi šioje procedūroje. Vertindami prašymą mes pirmiausiai turime išaiškinti prašytojų, ko mes iš jo tikimės ar ko iš jo nenorėtumėm šios procedūros eigoje pritariu kolegai anksčiau kalbėjusiam, kad svarbiausia iš pat pradžių nepadaryti klaidų, kad nereiktų jų taisyti vėliau. Metodologija naudota mūsų tyrimams. 900 prieglošio prašytojų buvo apklausti. 65 tautybių praš, prieglušio prašytojai dalyvavo šiuose tyrimuose. Paaiškėjo, kad prašytojai nesupranta savo teisų ir pareigų dėl kalbos barjero, e, nėra vertimo raštu, prastas vertimas žodžiu, e, bendravimas su valdžios atstovais taip pat ir su teisėjais yra su, m, sudėtingas. Vienas asmo sakė, kad blogai, jeigu iraniečiams skirtumas, e, skiriamas vertėjas iranietis, o afganistaniečiams afga, afganas. Dažnai kalba yra nesuprantama, per daug sudėtinga ir buvo tokių atvejų, kai informacija buvo taip pat pateikiama ir žodžiu ir jie už tai buvo labai dėkingi jiems palengvina tai supratimą. Kodėl informavimas yra taip toks svarbus? Pirmiausiai, asmuo gauna prieigą prie prieglapšio prašymo pagal aštuntą hartijos straipsnį. Taip pat labai svarbu tai yra ir Dublino proceso e, rėmose, jeigu reikės perkelti tą asmenį į kitą valstybę narį. narę. narę Taip pat tokiu atveju asmuo gali e, pateikti apeliaciją, jeigu jam nesuteiktas prieglopstis. Informacija, kurią reikia pateikti, turi būti pilna, išsami tam, kad asmuo galėtų suprasti visas procedūros stadijas. Jau buvo kalbėta apie moteris prieglošio prašytojas. Pra, ir moteris turi gauti informaciją suprantamu būdu, suprantama kalba, tam, kad būtų atsižvelgta ir į lyties aspektą sprendžiant apie prieglopsti. Dėl Dublino proceso. Suprat, išsiaiškinome, kad šešiose šalyse pagal Dublino procedūrą e, apklaustieji pasakė, kad nežino neišmano pačios procedūros, kas bus paskui, kada jie bus perkelti į kitą valstybę. Kalbant apie atmestus prašymus, sprendimus nesuteikti prieglapščio, paprastai apklaustieji žinojo, kad atme, jų prašymas atmestas, bet nežinodavo, kodėl, nežinau, priežasčių, bet to nesuprasdavo, kaip pateikti apeliacinį prašymą. Dabar apžvelgime teisinę situaciją ir kokie yra, kal, kokie yra kalbiniai reikalavimai dabartiniai Europos Sąjungoje 27 valstybių narių. 12 valstybių narių informaciją apie prieglapšio procedūrą turi būti pateikta ta kalba, kurią supranta e, prieglapšio prašytojas. Tai to šalis, kurios nuspalvintos juodai. Linijomis nuspalvintose šalyse užtenka pateikti tą kalbą, kurią manoma, kad tas globėjas turėtų, e, prašytojas turėtų suprasti. Niderlanduose Belgijoje, Prancūzijoje iš vis kalbos reikalavimai nėra reglamentuojami, nėra nustatyta, kokia kalba turi būti pateikta informacija. Žvelgiant į informaciją raštu iš prieglošio prašytojo perspektyvos, pusėje ES valstybių narių prašytojai gavo informaciją savo gimtaja kalba arba ta kalba, kurią jie galėtų suprasti. Kai kuriuose valstybėse narėse jie gaudo informaciją kita kalba, tikriausiai manant, kad jie ją supras. Įdomu tai, kad šiais atvejais yra trys valstybės narės, kuriuose pagal nacionalinę teisę yra numatyta pateikti informaciją tą kalbą, kurią prašytojas supranta. Dviejose iš šių šalių vals... E, prašytojai sakė, kad gavo informaciją tik tai priimančios šalies kalba. Jeigu pažiūrėtumėm į kalbas, kuriomis yra platinama informacija, platinami lankstinukai, e, siekiant informuoti prieglaušio prašytojo. Tada Vokietija būtų ta šalis, kur daugiausiai kalbų yra naudojama - 59, Austrijoje 40, Čekijoje 37. Ir mažiausiai kalbų pateikia ir išverčia Prancūzija, Graikija, Lietuva, Portugalija, Latvija ir taip toliau. tarp šių šalių yra ir tokių, kurios puikiai, puikiai dirba, nes nėra jokio reikalavimo versti informaciją, pavyzdžiui, Danijoje, bet yra verčiama. Belgija nelabai gerai pasirodė, tik aštuonios kalbos. Kalbų skaičių įdomu palyginti su tuo, kiek skirtingų tautybių atstovų kreipėsi 2009 metais. 142 tautybės kreipėsi į Junktinę karalystę praeitais metais. atsiprašau, Europos Sąjunga 142. Žodinė informacija buvo suprantama kaip labai naudinga, nes jinai papildydavo raštišką informaciją, raštu patiktą informaciją. Kai būdavo informacija pateikiama interaktyviai, supratimas padidėdavo. Taip pat visą laiką pabrėžiama, kad labai svarbi vertimo kokybė. tai procedūros pabaiga, sprendimo prieimimas. Raštu pateiktos informacijos išverstos, e, išversto sprendimo dėl prieglopšio pateikimas. Pilnai arba iš dalies buvo išverstas sprendimas tose šalise, kurios nuspalintos juodai. Atsiprašau, mėlynai ekrane. nebuvo raštų vertimo, bet pilnas vertimas žodžiu tose šalise, kurios yra pažymėtos brūkšneliais. O kitos šalys ekrane žalios iš viso nepateikė vertimo. Dauguma apklaustųjų žino, žinojo, kad gali pateikti apeliacijos prašymą, žinojo per kiek laiko, bet ne visada žinojo, kad kaip gauti teisinę pagalbą ir kaip gauti informaciją apie teisinę pagalbą, kad galėtų pateikti apeliaciją. Informacijos šaltiniai irgi labai svarbus, jie buvo skirtingi, šaltinių įvairovė ir jų patikimumas buvo skirtingas valstybėse narėse. Juodai nuspalvintos šalis, juose e, apklaustiesiams nevyriausybės organizacijos buvo pats geriausias šaltinis informacijai. E, brūkšnelis pažymėtose valstybinės institucijos buvo geriausias šaltinis, o pilkai pažymėtose šalyse socialiniai tinklai buvo e, naudingiausi šaltiniai, o kitose šalyse apklaustieji negalėjo nurodyti, koks informacijos šaltinis jiems būtų buvęs ypatingai naudingas. Taigi, apibendrinant, pagrindinių teisų agentūros nuomonė apie šį klausimą. Reikia pateikti ir raštu, ir žodžiu informaciją tą kalbą, kurią supranta prašytojas. Ir tai turėtų tapti Europos standartų reglamentuojamų teisės aktuose ir raginame Europos parlamentą priimti tokią nuostatą, ją atsižvelgti informacija, kaip pateikti apeliaciją, turi būti pateikta raštu, bet kokia kalba, kurią supranta prieglopšio prašytos ir jeigu įmanoma, dar kartą pakartota žodžiu. Informacija žo, raštu turi būti e, sistematingai pateikiama e, moterims prašytojams, net jeigu jas e, lydi ir kiti asmenys. E, E, moteris, kurios lydi vyrai, turi turėti teisę, turi būti informuotos, kad jos e, turi teisę pateikti atskirą prieglašio prašymą ir turi būti informuotos, kad jas gali apklausti tas asmo, kurio jos pageidauja. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju uždėmesi. Merci beaucoup, madame. Désolée de vous presser, mais le temps passe effectivement. Labai ačiū, atsiprašau, kad e, darau spaudimą, tačiau laikas e, skrėja ir reikia dar suteikti žodį mm, kitiems kalbėtojams. Krispalit kalbės apie teisinę pagalbą, tai yra labai svarbus klausimas, taigi žodis jums. Uh, Ačiū, laba diena visiems. Neturiu gražių PowerPoint skaidrių jums parodyti, bet priešingai nei kiti prelegentai. Aš gal pradėsiu nuo reklamos. Kas nežinote, ECRE, ECRE tai yra Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba. Tai yra nevyriausybinės organizacijas vienijantis alijansas iš 30 valstybių, turime apie 69 narius. Uh, mes pasisakome už humanišką prieglupščio politiką ES. Ačiū, kad mus pakvietėte pakalbėti būtent šią temą. Tai yra iš ankstinio planavimo, planavimo į ateitį tema, ekrų labai svarbus klausimas, ypač turint omenyje visas tas diskusijas, kurios dabar vyksta komisijoje dėl pakeitimų, pasiūlymų ir taip toliau. Kadangi laikas labai spaudžia, tai trumpai, koks yra ekrų požiūris dėl planavimo į ateitį, kas mūsų manimų turėtų būti daroma mūsų požiūriu. Ir toliau šiek tiek pakalbėsiu apie tai, kas mūsų manimų yra labai svarbi priemonė už organizuojant, užtikrinant prieglapšio sistemų e, požiūrį į ateitį, planavimą į ateitį. Tai yra visos tos procedūros, jų kokybės užtikrinimas nuo pat pradžios ir porą tokio bendro pobūdžio pamastymų dėl komisijos pasiūlymų pabaigoje. Taigi, manau, ką, ką turime omenyje, kalbėdami apie tą iš ankstinį sprendimų į ateitį planavimą, tai mes galvojame, kad uh, Tas planavimas į ateitį tai yra politika, kuri leis finansuoti ir planuoti prieglopščio sistemas į ateitį, kad būtų galima priimti sprendimus tikslius, pasiremiant gerą informaciją nuo pat pirmos instancijos. Aišku, kad sprendimus turi priimti tie, kas yra tinkamai kvalifikuoti priimti tokius sprendimus. Mm, pavyzdžiui, kad, kad visi klausimai, visi aspektai būtų apimti. Taigi planavimas tai į, į priekį mes galvojame ne vien tai yra tik tai pas, procedūrų paspartinimas, čia dažnai yra e, klystama to atveju. Būtent mes galvojame, kad tai labiau turi būti sudelta į kokybės gerinimą. Aišku, tam reikia laiko ir tai turime suprasti. Tačiau tuo pat metu galvojame, kad jeigu būtent tas planavimas į ateitį yra tinkamai e, su, su, sudėliotas, tinkami ištekliai yra numatyti, tai galima tikrai e, smarkiai sutrumpinti visų procedūrų ir trukmę ir kainą sumažinti mažinti. Aišku, viskas turi būti paremta pirmos instancijos sprendimais, kurie būtų tinkamai priimti, e, pasiremiant gerą informaciją priimti, kad būtų kaip galima mažiau tų apeliacijų. Aišku, tai nereiškia, kad išvengsime visų apeliacijų, tačiau aš manau, kad jeigu um, e, pirmą instancijos sprendimai priimti, pasiremiant gerą informaciją, viską išanalizavus, tikrai kokybė yra gera, mes galvojame, kad uh, labai sutrumpėtų tas laikas, kiek paskui e, teisėjai turi analizuoti apeliacijas, kai priimtas sprendimas pasirėmus ne visa reikalinga informacija. Taigi, svarbiausia mūsų manimų frontloading tai yra būtent kokybės gerinimas ir čia tam reikia, aišku, visos eilės priemonių. Čia vėlgi gal tarsi vis kartu ir kartuoju tą patį dalyką, bet manau, kad tai yra esminiai dalykai. Visų pirma, kokybė nuo pat pradžios um, ir pareigūnų apmokymas. Ir čia mums patinka tai ar ne, aišku, apmokymai yra labai svarbus dalykas. Ir dar vienas dalykas, aišku, reali prieiga prie teisinių sistemų ir nemokama prieiga tiem, kurie neturi galimybę už ją susimokėti nuo pat procedūros pradžios. Tai irgi prisidėtų prie visos koncepcijos koncepcijos, dėl to požiūrėje į, į priekį orientuoto. Ir štai paminėčiau tokį paradoksą, kai ta kalba apie prieglašio procedūros trumpinimą. Mes galvojame, kad reikia pakankamai laiko skirti procedūros pradžioje, pasirengiant pirmam interviu, pirmam pokalbiu. Ir mes seniai kalbame apie tai, kad jeigu norime, kad valstybių narių prieglopščio sistemos uh, tinkamai ateityje atitiktų mm, visu, visiems reikalavimams, reikia būtent pasirengimo laiką pakankamą skirti prieglopšio prašytojams pasirengti pirmajam pokalbiui, surinkti visą informaciją, pasitarti su savo advokatu, kad būtų galima realiai išsiaiškinti jau iš, į priekį, ką reiškia tas prieglopšio pokalbis. Tai aišku, svarbu ir prieglopšio prašytojų, bet taip pat ir e, atitinkamoms tarnyboms, kadangi jos paskui sutaupys laiko, nereikės joms gaišti laiko aiškinant, ką reiškia tas pokalbis pokalbis, kokios yra tos procedūros ir taip toliau. Ir tarnybos irgi gali pasinaudoti tuo laiku, surinkdamos visą reikalingą informaciją apie tą prieglopšio prašytoją, išsiaiškinant, ar, pažiūrėjau, gali būti pažeidžiamumo aspektas, ar identifikuoti pažeidžiamus asmenys. Visa tai yra reikalinga ir, pavyzdžiui, Olandų e, valdžios struktūros jau taiko tą tokį pasirengimo laikotarpį, laikotarpį skirtą ramiam pasirengimui pirmam pokalbį ir tai yra aiškiai numatyta ir olandiškame įstatyme. Olandijos ministras tik atsiuntė raštą Olandijos parlamentui įvertindamas naujosios sistemos veikimo rezultatus. Aišku, galima daug dalykų kritikuoti, tačiau vienas dalykas, uh, kurį teisininkai, nevyriausybinės organizacijos, sprendimo prieimėjai ir prieglošio praštai, visos, visos šalis sutarė, kad labai svarbu būtent turėti tą pasirengimo laiką. Tai yra pozityvus dalykas. Aš manau, kad tą reikėtų turėti omenyje, galvojant būtent apie planavimą ateitį. Dabar prieiga efektyvi prieiga, galimybė gauti teisinę pagalbą. Čia, manau, išeities taškas turi būti toks. Prieklapšio procedūros Europoje a, yra labai sudėtingos pasidariusios ir iš tikrųjų prieglopšio prašytojas nežino visų teisinių subtilybių priimančios valstybės, dažniausiai nemoka to šalies kalbos, taigi jam reikalinga pagalba ir ta pagalba jam reikalinga nuo pat procedūros pradžios mes galvojame, kad labai svarbus kvalifikuotų teisinių specialistų, advokatų ar teisinių patarėjų dirbančių NVO, tai yra specialiai apmokytų tos ryties specialistų dalyvavimas nuo pat pradžių ir ypač pokalbėje e, lemtų ir geresnį, geresnę pokalbio kokybę ir geresnę sprendimo pirmoje instancijoje kokybę. Uh, labai svarbu būtent, kad jie padėtų surinkti visą reikalingą informaciją ir išaiškinti pagrindinius reikalavimus, bet taip pat jų yra labai svarbus vaidmuo užtikrinant pasitikėjimą tarp prieglopščio prašytojo ir valdžios institucijos. Nes jeigu prieglopščio prašytojas nepasitikės, ta tarnyba, į kurios duris jis beldžiasi prašydamas prieglopščio, tai aišku, jau kažkas tikrai blogai. Jūs tikriausiai žinote, kad Junktinėje karalystėje yra vykdomas e, projektas dėl ankstyvos teisinės pagalbos suteikimo. E, čia labai interaktyviai įtraukiami teisininkai nuo pat procedūros pradžios, užtikrinant viso prieglopšio proceso kokybę, kad sprendimas būtų geras ir anksčiau vykdyti projektai ir, ir šis duoda tikrai puikių rezultatų. Laikas spaudžia, Aš planavau um, dar šiek tiek apžvelgti svarbiausias kliūtis, su kuriomis šiandien susiduria prieglopšio prašytojai, kai jiems reikia susirasti tą teisinę pagalbą. Aš vis tik tai norėčiau paminėti keletą studijų. Vieną iš jų atlikome mes. Tai yra tyrimas dėl uh, teisinės pagalbos teikimo prieglopščio srityje Europos Sąjungoje. Mes analizavome teisinės pagalbos sistemas 19 valstybių Europos, tarp jų 17 ES valstybių narių buvo. Tad kalbant apie tą visą planavimo į ateitį aspektą, mes matome, kad reikia labai daug darbo atlikti. Atsižvelgiant, pavyzdžiui, tai, kad nemokama teisinė pagalba numatoma tik tai apeliacinėje stadijoje bent 12 valstybių narių, 15 kitų valstybių narių yra vienokio ar kitokio pavydalo teisinė pagalba jau teikiama ir pirma, pirmoje instancijoje, tačiau yra daug um, praktinių kliūčių prieglašių prašytojams tą teisinę pagalbą gauti ir, ir e, tas jos teikimo mastas labai įvairuoja skirtingose valstybėse narėse, tačiau ten, kur tai funkcionuoja, uh, Paprastai um, procedūros neužsitempia per nelik ilgai. Aš čia uh, paminėjau jau Niderlandus pavyzdžiui ar Belgiją, tai gerų tų pavyzdžių, kur teisinė pagalba yra teikiama jau nuo pat procedūros pradžios. Uh, Pagrindinės problemos, ką mes išvelgėme čia, pavyzdžiui, pri, dėl teisinės pagalbos teikimo ES prieglapščios rytėje, čia būtų ypatingai, pavyzdžiui, svarbu ypatingose situacijose, pavyzdžiui, kai yra sulaikimas prie sienos ir taip toliau. Čia, kadangi procedūros vykdomos labai sparčiai, tai jau yra savaime kliūtis, pavyzdžiui, netgi užmėgsti ryšį su advokatu, pasiskambinti advokatu iš visos iki sulaikymo momento. Dažnai jau vien tai yra iššūkis. Ir paskutinis momentas, ką norėjau paminėti, bendrai kalbant apie prieglašio paketą, visas tas planavimas į ateitį. Uh, Mes neslėpėme to, kad mus kiek nu, nuliūdino komisijos pasiūlymai. Mes galvojame, kad yra vis tik tai nemažai dar klausimų, kur užmojai nepakankamai aukšti mm, dėl, pavyzdžiui, teisinių standartų nu, nu, nubrėžimo ES teisės aktuose, bet mes Tuo pat metu turime pripažinti, kad yra labai daug svarbių priemonių numatyta um, iš, ir išlaikyta būtent galvojant apie ateitį. Aš čia minėjau tą sulaikymą prie sienos, taip pat um, apklausų įrašymas, fiksavimas, toliau medicininės apžos ir taip toliau. Tai svarbus elementai. Tačiau mes galvojame, kad yra nemažai nuostatų komisijos pasiūlyme, kurios vis tik tai um, kiek tai pakenks tam požiūriui į ateitį, tam planavimui į ateitį. Aš suprantu, kad komisija čia stengiasi. Uh, patenkinti valstybių narių pageidavimus, išlaikyti lankstumą, bet aš paminėčiau, pavyzdžiui, 13 straipsnį, kur, tarkim, nespecializuotai darbuotojai irgi gali atlikti, pavyzdžiui, prieglopšio apklausas. Mes galvojame, kad tai yra blogai, kad turi būti būtent prieglopšio srities specialistai, kurie turi atlikti tai. Toliau dar komisijos pasiūlyme mintis, kad turėtų būti įmanoma atidėti procedūrą, neužbaigti procedūros, kai situacija, pavyzdžiui, e, kilmės šalyje yra neiški, neapibriešta, laukiant iki ji išsispręs. Mes galvome irgi yra tai bloga situacija. Valstybės narės turi pasinaudoti turimomis priemonėmis ir užtikrinti apsaugą tiems žmonėms, kuriems jos reikia. Ir labai trumpai jau visai baigiu. Dar vienas aspektas dėl komisijos pasiūlymo. Uh, dėl teisinės pagalbos, kas mes galvojame yra labai problematiška. Tai yra 21 straipsnis, kur dabar aiškiai yra pasakyta, kad teisinė procedūrinė informacija, kuri gali būti teikiama prieglošio prašytojams, bet tai teisinė pagalba ir atstovavimas apeliacinėje stadijoje gali būti užtikrinama valstybinio sektoriaus darbuotojų pareigūnų. Mes galvome, kaip, kaip standartas tai yra labai kvestionuotina norma. Mes galvojame, kad tai tikrai gali sukelti konf, interesų konflikto situacijas ir tikrai ne, ne, nenuteiks pozityviai prieglopšių prašytų, nepadrasins jų esamą situaciją. Mm. Oui, on me signale que les interprètes nous quittent, donc nous allons. Mums pranešė, kad vertėjai turi išeiti, taigi pa, toliau posėdį tęsime anglų kalbą tik tai, bet aš tikiuosi, kad mūsų šiai prelegentijai tai problemų nesu, nesukels ir pristatau Europos komisijos prieglošės skyrios vadovę Mariel Gin. Because...